And it's almost uh, 10. Beveik 10 minučių jau praėjo nuo to laiko, kai mes turėjome pradėti. Ir iš karto noriu Jums pasakyti, kad per pietų pertrauką įvyko du trialogo susitikimai. Jie Informacija, kaip visada, buvo transliuojama internetu ir todėl visiškai akivaizdu, kad mes daug dirbame. Dabar pagal programą. <clears throat> Šiandien atvyko užsienio reikalų, Lietuvos užsienio reikalų ministro pavaduotojas Rolandas Kriščiūnas, kuris atstovauja šiuo metu pirmininkaujančiai taryboje Lietuvai ir jisai ketina pateikti informaciją apie tai, ką nuveikė pirmininkaujantį Lietuvą šį pusmetį taryboje. Noriu priminti, kad jūsų kolega Linkevičius lankėsi mūsų komitete Liepos mėnesį ir jis tada labai aiškiai pasakė, kad um, rytų partnerystė, TTIP, Kinija, Rusija ir ministrų lygio konferencijos yra pagrindiniai dalykai. Yra taip pat su teisėkura susiję klausimai tai ir Europos parlamentas įsitraukė dar, bet norėčiau paminėti vykdymo reglamentą. Taip pat galimybę spręsti ginčius abipusiškumo principo taikymas ir prekybos priemonių modernizavimas. Tai yra uh, tie, teis, tos teisėkuros rytis, kuriuose sugebėjome pasiekti pažangos. Taigi tiek iš mūsų pusės, o dabar noriu pasveikinti jūs atvykus, ponė Tušiūnai, į mūsų posėdį. Ir jums suteikiama žodis, e, kad pasisakytume dėl, užsienio, e, dėl tartutinės priekybos politikos. Ačiū profesorio Moreira, garbingieji parlamento nariai. Man tikrai didelė garbė kreiptis jų šiandieną labai svarbiais klausimais, tarptautinės prekybos klausimais. Ir e, papasakoti, ko mums daugiau ar mažiau pavyko pasiekti per Lietuvos pirmininkavimo pusmetį. Taip pat tuo pačiu noriu pažymėti, prieš pereidamas prie konkrečių klausimų pristatymo, kad man ypač malonu buvo bendradarbiauti su Europos parlamentu, bendradarbiavome tikrai gerai, buvo daug labai abiem pusėm rūpinčių klausimų, todėl e, profesoriau Moreira noriu padėkoti per jūs visam parlamentui už e, pagalbą ir už tai, kad padėjote mums žengti nuo pat pirmininkavimo pradžios e, teisingų kelių. Nuo pat pradžios mes žinojame, kad laukia labai intensyvus pusmetis, darbo pusmetis. Liepos mėnesį ministras Linkevičius kreipėsi intą komitete į jūs ir tada jisai pažymėjo, kad tuo metu, kai Europos ekonomika susiduria su didžiuliais sunkumais, labai svarbu tikslingai nukreipti mūsų pastangas kad būtų sukurtos priemonės, kurios nebejotinai pirmiausia yra skirtos ūkio augimui atkurti. Ir šiandieną malonu pažymėti, kad dirbant kartu, turiu galvoje tarybą, komisiją ir Europos parlamentą, mes sugebėjome pasiekti a, svarbių tikslų kai kuriuose srityse. Lietuva savo pirmininkavimą pradėjo vadovaudomas iššūkių Europą dėmesio centre. Išorės priekyba prisidėjo prie visų trijų tikslų, o tai yra patikima, auganti ir atvira Europa. Ypač daug dėmesio buvo skirta atvirumui ir naujoms augimo galimybėms. Ir tikriausiai pradėsiu nuo paties svarbiausio dalyko. Tai susitarimas, bali, susitarimas dėl viso paketo. Tai, kad pavyko sėkmingai susitarti bali, reiškia, kad paspartėjęs daugia šalia prekybos sistema. Ir mes Bali sugebėjome pasiekti trijų svarbių dalykų. Pirmiausia, buvo susitarta dėl priemonių, kurios užtikrins klandesnę pasaulinę priekybę, pirmiausiai dėl supaprastintos muitų procedūros. Taip pat susitarėme dėl um, patikimo maisto tiekimo skurdžiausioms valstybėms ir taip pat šiuo galės pasinaudoti ir mažiausiai įsivyšiusios valstybės. Dar vienas svarbus dalykas tai yra prekybos supaprastinimo susitarimas. Ir svarbu yra tai, kad jis rodo, jog mes esame pasiryžę ir toliau dirbti a, tam, kad PPO taptų svaria augimą skatinančią jėgą, panaudojant teisingas, veiksmingas prekybos priemonės. Nereikia pamiršti ir dohos dėrybų programos. Turiu pasakyti, kad Europos parlamento narių dalyvavimas Bali ir jų tvirta pozicija pasiuntė labai svarbę žinę apie tai, kokią svarbą ES skiria PPO ir Dohos dėryboms. Dar vienas svarbus renginys ir įvykis mūsų pirmininkavimo laikotarpiu buvo rytų partnerysės aukščiausio lygio susitikimas Vilniuje. Mes turėjome galimybę parafuoti asociacijos ir platesnės bei e, visapimančios laisvos priekybos sutartį su Gruzija ir Moldova. Tai mūsų partneriai, kurie žengia iki galo o politinė ambicija pasirašyti kai susitarimus jau kitų metų pradžioje išlieka. Ir e, mūsų partneriai tam yra įsipareigoję. Todėl tikiu, kad mes padirbėję pasieksime šio tikslo ir tikimės, kad pačioje kitų metų, kitų metų pradžioje, na, o vėliausiai 14 metų rugsėjai bus pasirašyti susitarimai. Įvertindami šio susitikimo rezultatus mes neturėtume pervertinti pasiekimų su tomis dviejomis partnerystės šalimis, ypač atsižvelgianti tą spaudimą, kurią, kurį taikė Rusija politiniu ir ekonominiu lygiu iki Vilniaus susitikimo. Ukraina, pavyzdžiui, nepasirašė susitarimo, bet tas sprendimas, aišku, mus nuliūdino. Bet kaip pastarojo meto įvykiai parodo, Ukrainos vadovybės sprendimas nuliūdino ir pačius ukrainiečius. Ir aišku, tas susitarimas būtų kilstelėjęs ES Ukrainos santykius į aukštesnį lygį. ES pasiūlymas išlieka, ir e, ukrainiečiai demonstruoja pasiryžimą žengti europiniu keliu. Tačiau šiame kontekste norėčiau e, pasinaudodamas progą padėkoti Europos parlamento nariams už jų tvirtą poziciją ir rytų partnerystės programos remimą tam, kad būtų um, pasiektą rezultatų, ypač e, jų parama Lietuvai, kai Rusija pradėjo Lietuvai taikyti prekybos sankcijas. 13 metų antrąjį pusmetį mes taip pat matėme, kiek toli pažengta plėtojant prekybos ir investicijos santykius su pagrindinėmis strateginėmis ES partnerėmis. Pirmiausia, norėčiau pažymėti politinį lūžį E, santykiuose su Kanada, dėrybose su Kanada dėl visą apimančio ekonominio ir priekybos susitarimo, taip vadinamos setos. Mes siekiame tokio susitarimo jau senokai, dėrybininkai dirbo sunkiai tam, kad būtų pašalinti paskutiniai nesutarimai svarbiausiais klausimais ir galiausiai buvo susitarta dėl um, susitarimo. Tai yra ypač aktualu, turint galvoje, kokia netikra yra ekonominė padėtis. O dabar mes tiesiog laukiame, kai bus formaliai baigtos dėrybos ir galėsime jau įvertinti visą dėrybų rezultatą. Bet aš tikiu, kad šis susitarimas su Kanada atvers naujų augimo galimybių ir sustiprins ES poziciją derinti su kitomis įsivyščiusiomis šalimis. Dar vienas neblogas pasiekimas tai yra tai, kad prasidėjo transatlantinės e, prekybos ir investicijų susitarimo dėrybos. Ir nepaisant visų kliučių, pirmieji e, du dėrybų etapai davė pakankamai gerų rezultatų. Ir nuklojo tolimesnį kelią. Trečiasis dėrybų etapas kaip tik šiuo metu vyksta Vašingtone ir jis yra itin svarbus, nes juo remdamėsi toliau pradėsime dėrybas dėl rinkų prieigos ir dėl konkretaus teksto. Tačiau prieš tai dar reikia įvertinti ir pačią politinę situaciją ir apibriežti tas sritis, kuriuose nėra sutariama, bei sritis, kuriuose tikriausiai prireiks ir politinių konsultacijų. Aišku, kai kurios problemos išlieka ir mes visi žinome, kad e, kita vertus iššūkiai, problemos gali atverti ir geras galimybės. Ir aš esu tikras, kad ES, kuri pradėjo šį procesą, pasieks numatytų tikslų. Dar vienas svarbus dalykas - tai ES įgaliojimų dėryboms su, su Kinė dėl investicijų susitarimo patvirtinimas. Jūs žinote, kad um, neseniai prasidėjo dėrybos ir kalbama tik tai apie investicinę susitarimą su trečiaja šalimi. Toks susitarimas mums leistų pagilinti ir išplėsti ES ir Kinijos um, santykius ateityje. Atsižvelgiant į visą tai, turiu atkreipti dėmesį, kad sprendimas priimtas dėl direktyvų, dėl investicijų produktų ASEANO regione apskritai yra svarbus dalykas ir šiame kontekste svarbu nepaminėti, kad Singapūre vyksta dėrybos dėl investicijų, tai yra pirma šalis to regiono, su kuria ES neseniai parafavo laisvos prekybos susitarimą. Pirmininkaujantį Lietuva taip pat daug dirbo, kad pasistumėtų laisvos prekybos sutarties dėrybos su Japonija. Ir nors mes daugiau tikėjomės pasiekti per trečią dėrybų etapą, Visgi neseniai Japonijos prisimti įsipareigojimai susitikusioje aukščiausių lygių leis paspartinti dėrybas ir neprarasime dėrybų pagreičio kitais metais. Ir mes labai tikimės, kad kitais metais mes galėsime pasiekti dėrybose, ES galės pasiekti dėrybose su Japonija pakankamai geros pažangos, ypač šalinant netarifinės kliūtis prekybę. Dabar dėl Rusijos, kito svarbaus strateginio partnerio, nes tai yra labai stambus svarbus prekybos partneris ir be to rinka, kurioje reikalinga tobulinti prekybos santykius. ES ekonominiai ir prekybos santykiai su Rusija tikrai nėra labai paprasti, nėra viskas taip labai aišku, tuo labiau, kad nuolatos yra nes, iš kitos pusės nesilaikoma prisimtų įsipareigojimų, kai Rusija stojo į PPO. Ir todėl um, PPO ginčių sprendimo komisija, pavyzdžiui, priminėjo sprendimus dėl utilizacijos mokesčio importuojamoms transporto priemonėms, bet to Europos Sąjunga ir toliau stabi, kaip yra vis plačiau taikomos prekybai iškraipančios priemonės. Todėl ES šiuo atveju išliko tvirta ir e, primiktinai reikalauja, kad PPO taisyklės būtų taikomos nešališkai ir nusekliai. Dar verta paminėti dėrybas dėl asociacijos susitarimo su visomis Centrinės Amerikos šalimis Jos prasidėjo e, gruodžio pirmą dieną. Dar vienas dalykas, tai daugia šalia priekybos susitarimai su Kolumbija ir Peru, kurie įsigaliojo nuo šių metų rūpiučio pirmosios dienos. O su Ekvadoru dėrybos tęsiamos. Pirmininkė, ponai ir ponios, teisėkuros e, sritis taip pat sudarė svarbę mūsų darbo dalį ir man ypač malonu informuoti jūs, pranešėjus ir kitus inta komiteto narius, kad mes e, esame dėkingi ir labai vertiname tą atvirą dialogą, kuris vyko su jumis dėl įvairiausių teisėkuros pasiūlymų svarstomų šiuo metu. Ypač norėčiau padėkoti INTA komitetui už puikų bendradarbiavimą tvirtinant du reglamentus. Tai yra reglamentas dėl autonominių lengvatinių tarifų taikymo Moldovai ir e, reglamentas dėl e, Kosovo, Kosovo taikomų muitų tarifų kvotų. Dėl vykdomojo reglamento, na, aš tikiu, kad susitarimas bus pasiektas dar per šią parlamento kadenciją. Dar vienas rytis, tai yra E, su investicijomis susiję ginčių sprendimai. Pasirodė, kad tai yra labai sudėtingas dokumentas. Taryba vienbalsiai nutarė, kad šis komisijos pasiūlymas turės labai neigiamą poveikį nacionaliniams biudžetams. Todėl svarbu dabar surasti tinkamą pusiausvyrą, ypač apibriešiant, kas mokės, jeigu bus um, ieškinys nepatenkintas, ir kai, apie tiksliai apibriežti ieškovą. Bet kompromiso mes iki šiol nepasiekėme, nepaisant tų trijų trialogo susitikimų. Ir tikiuosi, kad kita pirmininkaujanti taryboje valstybė sugebės sėkmingai baigti dėrybas dėl šio dokumento. Pone pirmininkė, garbus parlamento nariai, šį pusmetį mes dirbome kartu, spręsdami labai sudėtingus klausimus. Europos parlamentas bus, re, laukiame Europos parlamento rinkimų ateinančią gegužę ir nebejotinai e, keisis ir komisijos sudėtis, todėl e, laikas mus spaudžia. Nes akivaizdu, kad yra ekonominės problemos, yra geopolitiniai interesai ir visgi mes sugebėjome, nepaisant įvairaus spaudimo, pasiekti gerų, jau sakyčiau, istorinių rezultatų. Pirmiausiai tai balys susitarimas, kuris tiesiog buvo pasirašytas paskutinę minutę, gana ambicingas susitarimas, e, dėl pasirašytas su Kanada, na ir aišku visą tai, kas vyksta rytų partnerystės rytyje, bei dėrybų pradžia su Kinėje dėl investicijų susitarimo. Profesoriu Moreira ir INTA komitetui noriu padėkoti už jūsų ryštą, už jūsų atsidavimą ir konstruktyvų požiūrį sprendžiant ES prekybos e, politikos problemas. Tikiu, kad e, veiksime toliau sėkmingai klausimų mūsų darbo atvarkėje. Daug svarbių ir juos reikės pradėti spręsti iš karto išmušus sausio pirmąjį. Dėkuoju, aš norėčiau pasveikinti Lietuvą kaip pirmininkavusią šalį, pirmininkavusią šalį. Lietuvai tai buvo pirmas pirmininkavimas ir aš suvokiu, koks tai buvo šaliai svarbus momentas. Aš norėčiau pasakyti, kad dėrėtų pabrėžti Lietuvos įsipareigojimą dirbti. Ir taip pat norėčiau paminėti tą darbinę aplinką, kurią mums pavyko sukurti. Ir aš kalbu ne tik apie tarp vyriausybinį lygį. Ir aš noriu paminėti ponios Adomaitinės vaidmenį ir kitų kolegų svarbu vaidmenį būtina tą paminėti ir protokole. O dabar norėčiau kreiptis į komiteto narius. Suteiksiu galimybę pasisakyti politinės frakcijos vienam nariui ir pradėsiu nuo narės iš Lietuvos. Ponios Andrikienės, prašom. Laima Lisija Andrikienė. Thank you. Thank you, Mr. President. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš maniau, kad kalbėsiu paskutinę, bet dėkoju, kad suteikite man galimybę pasisakyti. Aš taip pat norėčiau padėkoti Lietuvai, šaliai, kuri pirmininkavo tarybai. Ir aš norėčiau pasveikinti Lietuvą už pasiekimus, kurių pavyko pasiekti per pastarąjį pusmetį. Žinoma, pirmiausia, reikėtų kalbėti apie asociacijos sutarčių ir DCFTA e, parafavimas su Gruzija ir Moldova. Taip pat reikėtų paminėti susitarimą dėl Bali e, paketo, susitarimą su Kanada, e, taip pat transatlantinių prekybos ir investicijų partnerystę. Taip pat negalima pamiršti ir Rusijos E, šantažą ir politinės valios stygių. Kalbant apie Ukrainos vadovybės pastarojo meto veiksmus, mums nepavyko Vilniuje lapkričio mėnesį pasirašyti sustarimo su Ukraina, asociacijos sustarimo ir laisvos prekybos susitarimo su Ukraina. Žinoma, aš turėčiau jums daug klausimų, bet apsvarstę šį klausimą mes savo komitete sulauksime Rusijos vyriausybės atstovo ir suprantu, kad turėsime galimybę užduoti klausimų šiam atstovui dėl padėties Ukrainoje. O kaip šio komiteto narė, aš norėčiau padėkoti Jums, pirmininkė Moreira, už Jūsų bendradarbiavimą, supratingumą ir palaikymą. kaip šio komiteto narė nuo pat pirmo apsilankimo Lietuvoje, Vilniuje, galiu pasakyti, kad dar Lietuvai perimant pirmininkamą iki pat šiol aš mačiau jūsų palaikymą, jūsų paramą. Ir jūs paminėjote teisingai, Lietuvai tai yra pirmasis pirmininkavimas tarybai ir mums tai yra labai svarbu ir jūsų palaikymas buvo labai svarbus. Ačiū. Well, Aš palaikau e, visas pirmininkaujančias šalis. Taip, taip palaikydamas jas e, siekti rezultato. Bernd Lange. Yeah. Ratsvorsitzender. Aber ich möchte. Labai ačiū, pirmininkė. Norėčiau padėkoti Jums už puikų bendradarbiavimą, už vykdomas iniciatyvas. Norėčiau pabrėžti keletą dalykų. E, taryboje dėl viešųjų pirkimų vyko labai daug diskusijų. Galbūt galėtumėte mums pateikti informacijos apie tarybos poziciją. Galbūt galėtumėte pateikti pasiūlymų, kaip įveikti potencialias problemas. Antra, aš manau, kad Europos parlamente yra šiokio tokio susirūpinimo dėl Kanados. Politinis sustarimas regis buvo pasiektas, tačiau atrodo, kad yra likę neišspręstų atvirų klausimų. Taigi man būtų įdomu sužinoti, kaip pirmininkaujantis šalis vertina šią situaciją, nes pareiškimas yra toks, kad sprendimas yra pasiektas, sutarimas yra pasiektas, tačiau ne dėl visų klausimų. Catherine, ačiū. Aš norėčiau pasveikinti pas mus atvykusi ministrą. E, šeši mėnesiai tikriausiai prabėgo labai greitai, nebuvo tai lengvas laikotarpis, tačiau jūs tikrai pasiekėte nemažai. Ir ne tik dėl e, PPO. Dabar mes galime judėti į priekį, turėdami tokį susitarimą. Mano klausimas yra susijęs su susitarimu su Kanada ir aplinkosaugos bei tvarumo skyriais. Kolegos puikiai žino, kad aš domiuosi aplinkosaugos klausimais. Ir žinoma, yra neišspręstų klausimų su Kanada, kuriuos mes glaudžiai stebime. Jūs perdosite pirmininkavimą kitos šalies ministrui ir aš norėčiau sužinoti, kaip jūs manote, kaip galima rasti greitą sutarimą dėl tvarumo ir aplinkosaugos skyrių šiame sustarime. Pirmininkas dėkoju. Ar bus kolegų norinčių pasisakyti? Helmut Scholz. Danke, Vorsitzender. Auch ich möchte mich im Namen der Fraktion bei der Liturgischen. Ačiū labai, pirmininkė. Taip pat norėčiau padėkoti pirmininkaujančiai Lietuvai mūsų frakcijos vardu. Kartu su kolege mes dirbame e, trilogose. Aš turiu keletą klausimų. nebūtinai jie yra susiję su šiuo metu vykstančiomis dėrybomis arba su jūsų pasiektais rezultatais. Aš norėčiau klausti apie dviejų institucijų bendrą darbą. Kaip Jūs manote, turėtų būti vykdoma priekybos politika, kaip ji turėtų būti organizuojama. Negalime pamiršti, kad ES išgyvena krizę. Taryboje, priekybos komitete nuolat vyksta diskusijos, kalbama apie investicijų apsaugos, pavyzdžiui, klausimą. Yra vykdomas poveikio vertinimas, kokia yra realybė taryboje, kaip visa tai vyksta. Mes dažnai matome tik rezultatus, bet būtų įdomu sužinoti ir ilgalaikę perspektyvą. kaip priekybos komiteto nariai. Lietuvai pradėjus pirmininkavimą mes vykome į Vilniuje vykusi Eurolat susitikimą ir ten turėjome galimybę pakalbėti su partneriais Latino Amerikos šalyse. Aš kalbu apie priekybos klausimus. Ir man būtų įdomu sužinoti, ką apie šios klausimus galvoja Lietuva, taip pat apie pagalbos už priekybą. Klausimą, kokia yra tarybos pozicija, ką jūs galvojate apie Europos priekybos, Europos Sąjungos priekybos politikos ir kitų institucijų politikos sąsajas ir galiausiai tai, kas buvo pradėta Lietuvai pirmininkaujant, bus sėkmingai perimta Graikijos. Aš manau, kad prekyba gali išspręsti tam tikras problemas, su kuriamis ES susiduria. Daugiau norinčių pasisakyti kolegų nėra. Aš norėčiau tik tai filosofinę įžvalgą pasidalinti. Ir ji gali būti skirta ne tik jums, bet ir kitoms tarybai pirmininkavusioms šalims. Jūs pradedate pirmininkauti, baigiate pirmininkavimą, o mes dirbame toliau. Ir mes matome, kokie yra globalūs ES pasiekimai praėjus keturiems metams nuo Lisabono sutarties įsigaliojimo. Aš norėčiau kalbėti apie ES investicinę politiką. Akivaizdu, kad kai kalbame apie ES tikrąją priekybos politiką, yra sutarimo tarp parlamento ir tarybos mūsų skirtumai, skirtumai tarp mūsų institucijos yra menki, bet kai kalbame apie investicinę politiką, kuri dabar įeina į ES įgaliojimų sritį po Lisabonos sutarties įsipareigojimų, tai bendras mūsų darbas e, buvo sudėtingesnis. Mums sunkiau buvo tartis dėl šių klausimų. Ir aš apgailestaudamas darau išvadą, kad e, mums nelabai pavyko kurti investicinę politiką. Yra rengiamas grandfathering reglamentas, ir mes norime baigti ir kitus dokumentus renkti susijusius su investicinė politika. Aš, pavyzdžiui, kalbu apie pagrindinį instrumentą, kuris padalina įsipareigojimus, paskirsto įsipareigojimus tarp ES ir valstybių narių ir atsako į klausimus, kas turėtų atsakyti, kai yra pateikiamas skundas, jeigu, tarkime, padaromas e, sprendimas, e, teisme, primamas teisme sprendimas. Kitas jautrus klausimas yra susijęs su investiciniais sustarimais Europos Sąjungoje. O trečia, nepaslaptis, kad parlamento ir tarybos nuomonės dėl išskirtinės ES kompetencijos investicinėje politikoje skiriasi. Taigi įsigaliojus Lisabonos sutarčiai baigėsi pirmoji parlamento kadencija, o ES neturi tinkamos investicinės politikos. Kaip jūs į tai žiūrite? Kaip taryba į tai žiūri? Aš esu parlamento narys, pirmininkauju šiam komitetui pastaruosius ketverius metus ir aš turiu savo paaiškinimą, bet kaip jūs iš tarybos pusės į visą tai žvelgiate? Kaip mes galėtume išspręsti šią nesėkmę ir kaip galėtume sukurti nuoseklį ES investicinę politiką. Mes vykdome dėrybas su svarbiais partneriais, deramės dėl investicinių susitarimų, susitarimą pasiekėme su Kanada, taip pat ketiname baigti dėrybas dėl susitarimo su Singapūru, pradedame dėrybas su Kinija, taip pat deramės ir su JAV. Nepaisant to savo partneriams negalime pasakyti, kas reaguos kilus ginčui. Ar valstybė narė, ar Europos Sąjunga. Ir aš manau, kad tai iš ties yra tas klausimas, kurį būtina išnagrinėti plėtojant ES investicinę politiką. Pone Krišiūnai, suteiksiu dabar Jums žodį atsakyti. Ačiū Jums. Uh, thank you, professor. Uh, Ačiū profesoriu. Pradėsiu nuo ponios Andrikenės klausimo. Aš norėčiau savotiškai klausimą gražinti. Nuo pat pradžių juk pabrėžiau, kad e, tikrai labai geros atmosferos sąlygom dirbom su parlamentu, nes tikrai daug padėjo. O nežinau, kaip baigsis, e, e, tai yra šis klausimas, kaip bus išspręstas rotuojančios. Ro, ro, ro, pirmininka, pirmininkaujančiosios valstybės, ar ir toliau tas modelis bus taikomas. Tačiau manyčiau, kad mums to pirmininkavimo laikotarpio mes jau pasigesim po kurio laiko. Nors daugelis paprastai pradedantis pirmininkauti baiminasi, bet po to praėjus pirmininkavimui to laikotarpio ilgimasi. Taip buvo ir mums ir tą progą norėčiau padėkoti parlamentui ir tą turėjo galvoj ponia Andrikienė. Jums leidus paminėsiu ir Ukrainos klausimą. Labai svarbu žiūrėti, atvirai žiūrėti į šią valstybę. Šita valstybė šiuo metu labai linksniuojama dažnai, Taip, esam nusivylę, kadangi daug ko tikėjomės. Tai buvo tikrai mūsų svarbiausias vienas dalykų. O dabar žiūrinti tai, kas vyksta, tai mm, tokių dvilypų jausmų kyla. Mums primena tie įvykiai mūsų pačių praeitį. Bet uh, iš tikrųjų Ukraina tu, pati turi pasirinkti, o mes turim iš tikrųjų laikytis atviro požiūrio, turim ir toliau laikytis nuoseklios politikos Rusijos atžvilgių. Mes neturėtume šiaip jau. Mes neturėtume nusileisti tiesiog dėrėtis e, su Rusija, bet mes turėtume tikrai laikytis atviros pozicijos Ukrainos e, požiūrių e, tai priklausys nuo Ukrainos pačios pasirinkimo. Aš pats e, lankiausi Ukrainoje ne kartą, mačiau, kas vyksta. Tačiau e, jiems artėjimas prie Europos, europeizacijos procesas, tai jiems, jų, jiems yra tiesiog modernizavimosi sinonimas. Europ, euro, europėjimo procesas suponuoja daug dalykų. Tad aš vis dėlto tebe manau, kad duris yra atvirus Ukrainai ir kad e, kurią gražią dieną Ukraina e, įžengs per tas duris. Toliau, pono Langės klausimai. Dėl viešųjų pirkimų pabrėžčiau kad klausimas iš ties labai sudėtingas, keblus. O kiek mums pavyko per pirmininkavimo laikotarpį, tai atvirai pasakysiu, tikrai buvo sunku šiaip jau nepalūšti, nes taryboje nuomonės buvo labai, labai susiskaldžiusios. Gal nerimtai skambės, tačiau kinai, kinų patarlė yra, jeigu nieko ne, ne, nepavyks išspręsti, tai palaukim, kol, kol išsispręs. Aš nežinau, ar, ar, ar galim laukti dar, bet šiandien tikrai kito kelio tarsi ir nėra, nes taryboje nuomonės nepaprastai susiskaldžiusios. Ir dėja, dėja, praėjus mūsų pirmininkavimo laikotarpiu nieko gerą teigiamą negalėčiau pasakyti. Mes, mums nepavyko nutiesti tilto, tikiuosi, kad mūsų įpėdiniams tai pavyks padaryti. Tad kol kas teks palaukti. Kanados klausimas. Taip, kaip jau sakiau, įvyko politinis lūžis, bent jau toks įspūdis susidarė. Anksčiau buvom tarsi anklavėtėj, nepajudėjom, o dabar jau įvyko politinis lūžis, o dabar teisininkai tyria, vertina padėtį ir tiesiog grinina tą susitarimo metmenis, kad susitarimą jau būtų galima galutinai palaiminti. Tad tikrai nemanau, kad būtų tam tikrų dalykų, kurie galėtų pakeisti šitą tendenciją. Tad e, aš manau, kad tai, ką susitarsim, mums bus priimtina galiausia. Toliau, trečias klausimas buvo pateiktas, atsakysiu poniai Spider. Spider. Taip, ir aš pasakysiu, kad aplinkosauga yra labai svarbi ES, mes visada uh, E, labai atidžiai stebėjom e, su aplinkosauga susijusius klausimus ir kad žmonės rengianti susitarimą iš ties atsižvelgs į tai. O mes, mūsų ES standartai aplinkosaugos labai aukšti. Ketvirta, klau, ketvirtas klausimas dar buvo. Ketvirtas klausimas, kurį iš tikrųjų sudaro kelios dalis, daug dalių, pono Ponas Šolcas pateikė šį klausimą. Atsakysiu, gyvenimas netoks jau lengvas, net ir taryboje. Labai daug klausimų aptarinėjom ir pateikiau keletą tokių, kur nuomonės labai įsiskyrusios, o gyvenimas dar labiau pasunkėja, kai mes tada dar imam diskutuoti dar ir su parlamentu. Komisija, taryba ir parlamentas trio, per trialogus. Taip, iš ties. Tarsi, taip, vis dėlto galiu pasakyti, kad uh, net jei ir klausimas yra sudėtingas, sunkus, tai nereiškia, kad jis neišsprendžiamas. Jei tai, ką aptarinėjom, būtų labai lengva, tai tada kiltų įtarimas, kad kažką mes tarsi pražiūrim. Tačiau klausimų sudėtingumas neturėtų mūsų atbaidyti. Priimant sprendimus visos šalis, visos institucijos labai svarbios ir visos institucijos turėtų siekti kompromiso E, kartais kompromisinį sustarimą pasiekti sunku, e, bet e, tai būtų keista, jeigu būtų susitarti lengva. Tad tikrai reikia siekti kompromisų ir aš tikiuosi, kad pavyks tą pasiekti. Ir pereisiu prie profesoriaus pasakytų minčių dėl investicijų politikos. Aš manyčiau, kad tokią politiką mes turėsim. Kartais e, jai suformuoti, jai suformuoti aišku, prireiks laiko, tačiau mes iš tikrųjų turėtume turėti tokią politiką ir kartu norėtume, kad ta trečia institucija padėtų. Tad Taip, labai gerai, kad e, mums labai, labai rūpi tam tikri klausimai, kad apie juos mes kalbam ir tokiu būdu mes turėtume tikrai juos gilintis ir priimti sprendimus. Pono Šolco klausimai, pasisakymas e, dėl e, dalykų susijusių su vystimosi politika, pagalba, priekyba už pagalbą būtent apie tai neseniai buvo kalbamasi taryboje, mm, kalbėjo ponia Ašton šiuo klausimu. Ir nemažai ministrų pageidavo kalbėti šiuo klausimu su priekybos ministrais, tad manyčiau, tai iš tikrųjų labai e, įdomu ir svarbu būtų parlamento nariams, nes labai svarbu, kad e, vystimosi klausimais dirbantis asmenys kalbėtųsi su priekybos klausimus kūruojančiais asmenim e, kad iš tikrųjų mes kalbam apie kelių sritį, kur susikerta kelius, kelių sričių politika. Tad bendrais bruožais pasakyčiau, kad mes iš tikrųjų e, vertinam, tai yra gilinamės į būtent e, priekybą už pagalbos klausimus. Antai e, Balyje LDC. Dabar vėlgi, jeigu mes pažiūrėtume, kas vis dėlto susitarta, Tai taip, mes turim pagerinti savo politiką, mes e, turėtume eiti toliau, negu taikyti vien vystimosi politiką tam tikrose regionuose, tad mes tikrai e, iš ties e, suvoksim būtent šito aspekto svarbą. Paskutinė pono Šolco pastaba, kad priekyba galėtų išspręsti daugybę problemų. Taip, mes, aš tam galiu tik pritarti, Kai pradėjom pirmininkavimo laikotarpį, tai mes kalbėjom apie pasitikėjimą, augimą, atvirumą ir priekybą iš tikrųjų vėlgi atsižvelgiama į, į tuos visus poreikius, reikia tiesiog pasitikėti, būti patikimi partnerių akise, mes turim būti atviri ir, ir priekybos ryšiai padeda mums, e, pradeda aukti mūsų ūkiui. Tad tokiu būdu priekyba iš tikrųjų išryškina gerasias abiejų e, pusių šalis. Tad tokios būtų profesorių mano pastabos. O dėl jūsų pastabų aš žinau, aš žinau e, iš kur tos pastabos, bet kita vertus trumpai atsakysiu, kad gerai laikytis tam tikrų principų ir spręsti klausimus. Ta mes ir stengsimės daryti. Pirmininkas, labai ačiū, ponė ministrė. Tai mūsų jau paskutinis sustikimas su jumis kaip Europos, Europos Sąjungos tarybos e, pirmininkų. Tad iš ties e, buvo tikrai sukaupta labai įdomi patirtis ir, kaip aš suprantu, e, dirbot tikrai, tai buvo viso, viso laiko darbas. ir, ir kartu iki paskutinės akimirkos jūs dirbot. Tad o aš ir toliau net leisiu jūsų nuo atsakomybės, nuo. Tad dar kartą labai ačiū už pasisakymus ir ačiū, ačiū kartu už e, tą didžiulį indėlį, kurį jūs įdėjote į ES darbą. Ačiū už jūsų kompetenciją. Tikrai buvo labai malonu dirbti kartu su jumis. Ir dabar lietuviškai e, jums padėkosiu. Ačiū. Laimė jūs galite atsisveikinti su svečiu. Gracias.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 Well, let's uh, move on. Kągi, dirbame toliau. Piero. Piero. Grįžkite į savo vietą. Man dabar labai malonu pasveikinti atvykus į mūsų komitetą Maksimą Medvedkovą, kuris uh, vadovauja Rusijos federacijos ekonominės plėtros ministerijos priekybos dėrybų departamentui. Ir apsvarstyti Rusijos narystės PPO klausimus. Mes ne pirmą kartą susitinkame, aš asmeniškai turiu galvoje save, su Rusija mes susitikome Ženevoje, bet to labai aktyviai dirbome prieš tris metus. Ir, kaip suprantu, ponas Medvedkovas faktiškai buvo atsakingas už Rusijos e, stojimo į PPO darbą ir e, vadovauja šiai sryčiai. Taigi iš karto sutiksiu ponui Medvedkovui žodai, kad jis e, pasakytų žanginę kalbą o po to vyks diskusija. Mūsų komiteto nariai turės galimybę užduoti klausimų ir pateikti savo pastabas. Aišku, norėtume išgirsti jūsų nuomonę apie Rusijos narystę PPO po vienerių metų. Ką jūs apie tai galvojate? Ir taip pat, aišku, apie ministrų posėdį Bali, nes Rusija labai um, diskretiškai elgesi Bali, sako pirmininkas. Labai ačiū. Ačiū, kad pakvietėte mane į savo komiteto posėdį. Aš jums, kolegos, trumpai apibūdinsiu tuos rezultatus, kuriuos matome po metų narystės PPO. Taip pat turiu pasakyti, kad visuomenės nuomenė ne vienareikšmė, nes sviruoja jį. 2001 metais mes atlikome apklausas ir 56 procentai Rusijos gyventojų tada labai aiškiai pasisakė už įstojimą į PPO. O dabar 50, tie patys 56 procentai užfiksuoti kaip neturintis nuomonės. O likusi dalis pasiskirsto tolygiai. 23 pasisako už narystę, 23 prieš. Mes esame labai patenkinti tokiu rezultatu, nes jis, nes jis rodo, kad Rusijos ekonomika nesusidūrė įstojus į PPO su rimtesnėmis esminėmis problemomis. Aišku, metai nebuvo lengvi, reikėjo įgyvendinti prisimtus įsipareigojimus ir daugmaž ūkis sureaugavo neutraliai į tą procesą, kuris susijęs su prisimtų PPO įsipareigojimų įgyvendinimo. Tokia būtų bendroji gal padėtis, o atsižvelginti kai kuriuos ūkio sektorius, mes vis dar matome problemas susijusia su, pavyzdžiui, muitų dydžio mažėjimu. Ir tai pasakytina apie žemės ūkio transportą, miš medienos perdirbimą. Ten yra specifinių problemų, nes įstojusiai PPO pasikeitė e, struktūra tuose sektoriuose ir iš esmės problema ne tai, kiek rublinė išraiška remiame, pavyzdžiui, savo žemės ūkio sektorių. Bet problema ta, kad e, probleminiai sektoriai yra susiję su eksportu. Reikia paminėti greta ir chemijos bei plieno pramoną. kuriuose padėtis pakankamai teigiama, sprendžiant iš ataskaitų. Nemažai padaryta darinant ir pritaikant Europos, e, e, Rusijos federacijos teisę prie PPO reikalavimų daugiau kaip šimtas vyriausybės potvarkių buvo priimti pakeisti. Ir aišku, reikėjo neutralizuoti galimas su narystė susijusias problemas. Tam Rusijos Duma sukūrė atskirą prie vyriausybės komitetą, kuris posėdžiauja kas du mėnesius ir pirmiausia svarsto teis, su teisė, kuria susijusius pakeitimus, kuriuos būtina padaryti tam, kad potencialiai neigiamas PPO narystės poveikis būtų panaikintas. Turiu pasakyti, kad tai didžiulis darbas. Ir darbas, kurį mes darome, o neigiamų e, pasiekmių pakol kas kaip ir neižvelgiame. Dabar dėl Bali. Tikrai Bali susitikimas vertinam tinas teigiamai, ypač galvojant apie ateitį ir tą naudą, kurią ateityje Rusija galėtų gauti dėl viso baly paketo patvirtinto. Mes dabar pačioje PPO veikiame kur kas aktyviau, dalyvaujame beveik visų PPO komitetų veikloje. Taip pat kaip trečioji šalis esame susiję su ginčių sprendimu. Viena byla, tai byla su Europos Sąjunga dėl automobilių utilizavimo mokesčių. Ėmėmės svarbių žingsnių pagal savo prisimtus įsipareigojimus sudarėme į tą susitarimą, kurį turėjome sudaryti, nes jis taikytinas labai svarbiems ūkio sektoriams, bet to e, viešųjų pirkimų srityje esame komiteto nariai, dirbame stebėtojais ir pradėtos dėrybos dėl prisijungimo prie atitinkamos sutarties, prie atitinkamos susitarimo, tačiau mums dar reikia geriau įsigilinti į visas detalės. Ir įsigilinti, kaip bus tas susitarimas įgyvendinamas, nes mums tai svarbu. Ago, uh, Russia... Rusijos prezidentas pasirašė dekretą dėl Rusijos federacijos nuolatinės atstovybės prie PPO atidarimo. Ji pradės veikti jau kitais metais. Todėl ambasadorius nebedirbs tas, kuris dirba dabar ir atstovybės teigimas tikrai prisidės prie e, geresnio santykių su PPO nariais plėtojimo. Dėl Bali dar Mūsų pozicija nuo pat pradžių dėl viso paly paketo buvo paprasta. Mes įsijungėme į dėrybą, sakykime, jau tų dėrybų pačioje pabaigoje, todėl priėmėme sprendimą negadinti žaidimo, sako kalbantysis, nepaisant to, kad mūsų pramonės įmonės reguliuotojai daug kartų kreipėsi į mus, prašydami įsikišti, teikdami savo pasiūlymus, bet mes to nedarėme. Mes bandėme dėrybų partneriams padėti kompromiso paieškose. Taigi šiandieną pasirašytas paketas atrodo primtinas Rusijai. Pirma, priežastis, kodėl taip yra – todėl kad dabar mes labai aiškiai matome, kad PPO yra gyva organizacija ir kad PPO gali keistis, bet bali dėrybos parodo, atskleidė įvairių dalykų. Antra, pats susitarimų paketas tikrai mums naudingas – tiek prekybos taisyklių supaprastinimo prasme, nes mūsų verslas labai apsidžiaugė, kai pamatė susitarimo tekstą, ITA susitarimo tekstą, nes mūsų verslui to susitarimo taisyklės naudingos ir padės išspręsti muitų problemas, su kuriomis susidurėma prekiaujant su įvairiomis pasaulio valstybėmis ir mes gavome iš savo eksportuotojų aiškiai žinę, kad dėl TRQ, dėl tarifinių kvotų susitarimas yra irgi neblogas, nes mes uh, užsitikrinsime prieigą prie tam tikrų rinkų. Aišku, politinė deklaracija dar yra dėl a, konkurencijos eksporto srityje, mums jinai irgi svarbi, nes mes suprantame, kad tai, kas ten yra, bus teisiškai privaloma ir kad Dohos darybų kontekste Jūsgi žinote, kad mes e, labai buvome prispausti sumažinti savo eksporto subsidijas, ypač žemės ūkio srityje. Ir apskritai mes esame prisėmę gana griežtus įsipareigojimus žemės ūkio paramos srityje. Todėl dabar labai tikimės, kad mums pavyks integruoti mūsų žemės ūkį. Geriausias bali rezultatas Rusijai ko gero būtų tai, kad dabar turime labai gerą galimybę tęsti Dohos darbo atvarkės dėrybas. Ir mes užimsime daug aktyvesnę poziciją Dohos dėrybų atveju negu kad Bali dėrybų atveju ir matyt kartu su Europos komisija bei kitomis mūsų šalimis partnerėmis bandysime e, dėrėtis taip, kad viskas baigtųsi logiškais, aiškiais rezultatais. Taigi, ponia pirmininkė, gal tiek apie mūsų patirtą, bet norėčiau keletą žodžių pasakyti apie priekybą su mūsų kaimininėmis šalimis ir, pavyzdžiui, ne mano, bet Rusijos verslo nuomona, įstojimas į PPO nustato labai aiškės priekybos su beveik visomis pasaulio šalimis taisyklės. Ir kas svarbu, tokios pačios taisyklės um, taikomos ir mūsų priekybai su Europos Sąjunga. Antra, nebejotinai, kad papo narystė atveria mums galimybes toliau plėtoti priekybą su Europos Sąjunga pasitelkiant naujas priemonės. Ir mes tikriausiai turėsime galimybę atnaujinti dėrybas dėl bazinio klausimo, tai yra lengvatinių tarifų klausimo nes tai yra rimta dvišalio pobūdžio problema. Ir aišku, manau, kad mes galėsime baigti darybas dėl visos eilės priekybos susitarimų, kurie tam tikrame etape buvo išaldyti. Dabar mes vėl deramės dėl trijų priekybos susitarimų su skirtingomis partnerėmis ir baigiame dėrybas dėl naujos laisvos priekybos sutarties su nepriklausomų valstybių sandraugos šalimis. Ta padarėme prieš trejata metų. Aišku, apskritai galima daryti išvadą, kad narystė PPO mums yra naudinga. Ačiū pirmininkai. So you are happy about being a... Tai aš taip suprantu, kad jūs džiaugiatės, kad esate PPO nariai. Na, o dabar pradėsime diskusiją. Yra nuolatinė grupė, kuri uh, užseima prekybos ir Rusija klausimais ir pirmiausia jos atstovui Robertui suteiksiu žodę. Ačiū, ponė pirmininkė, buvo labai įdomu išgirsti mūsų svečio mintis ir man daro įspūdį tai, ką jūs sakėte, bet norėčiau grįžti prie kai kurių problemų, kurią santykių su Rusija stebėjimo grupė apibrėžė. Pirmiausia, tai automobilių utilizavimo mokestis, ką Rusija ketina artimiausioje ir ilgalaikėje perspektyvoje padaryti, kad būtų tinkamai įgyvendinami vidaus, Rusijos vidaus teisės aktai. Dabar turėjau klausimą dėl bali paketo, bet jūs regis jį atsakėte. Daugelis iš mūsų a, dalyvavo dėrybose bali ir mums susidarė daug maž toks įspūdis, kaip kad jūs ir pasakojate. Nenorėčiau čia pernelyg plėstis, bet tikrai Galime tik jums pritarti. Ir trečia, jūs minėjate, kad jūs dirbate su partnerėmis. Ar jūs dirbate su kitomis BRIC šalimis? Ar yra koks nors bendradarbiavimas su BRIC šalimis ir a, kokie yra santykiai su jomis, kokios strategijos derantis su šiomis šalimis yra laikomasi? Ačiū. Taigi, politinių frakcijų vardu pasisakys pirmiausia tikriausiai EPP atstovai laimę. Žodis jums. Ar Gasparė? Kas? Gasparė. Gerai. Tai pirmiausia žodis jums. Aš pasižymėsiu, ką jūs sakote. Ačiū. Pone pirmininkė, Puiku, kad turime tokią galimybę pasikeisti nuomonėmis šią popietę. Ir labai gerai. Noriu pasveikinti jūs, metai buvo geri, Rusijos narystė PPO davė naudos visoms pusėms ir aš manau, kad ta, e, ta narystė yra svarbi ne tik Rusijai, bet ir visoms PPO narėms. Aišku, reikėjo siekti kompromiso, reikėjo dėrėtis, bet jūsų prisijungimas prie PPO duos naudos ne tik tai kitoms PPO narėms, bet akivaizdžiai jį turėjo duoti naudos ir Rusijos federacija. Bet yra ir nerima keliančių dalykų, turint galvoje reakciją ir kai kurias priemonės patvirtintas jūsų prezidento, kai kurie dalykai iš tiesų davė neįgiamą rezultatą. Gal aš skaičiau netinkamai prašytų straipsnius, bet man susidaro įspūdis, kad kita pusė jūsų narystę vertina neigiamai, o kalbant apie neigiamus dalykus, tai kai kuriais atvejais buvo įmanoma apsaugoti Rusijos pramonę nuo neigiamo poveikio, bet kaip aš jau sakiau, apskritai gana neigiamas vertinimas girdimas ir įdomu girdėti teigiamą vertinimą iš Rusijos pusę. Kitas dalykas, kuris mane neramina, tai yra pačios taisyklės. Taisyklės rašomos ne vienai, ne dviem, o visoms PPO narėms, kurių yra 160 ir tas taisyklės būtinai gyvendinti. Mano regione Su manimi susisiekė daugelio įmonių ir verslo atstovai, teikdami, kad Rusija nesilaiko taisyklių ir matyt lūkesčiai susiję su Rusijos narystė PPO nepasiteisino. Taigi, kaip mes galėtume Rusijai padėti įgyvendinti taisyklės ir laikytis prisimtų įsipareigojimų nes Europos komisija ketina kreiptis dėl kai kurių ginčių sprendimo, bet gal reikėtų išvengti pačios ginčių procedūros, kad galima būtų išspręsti tas problemas kitaip. Taigi aš manau, kad gal mes galime padėti jums įgyvendinti taisyklės. Būtų blogai, jeigu ir naujos kadencijos parlamente vyktų diskusija, bet ji būtų netokia konstruktyvi buvo kalbama, e, galima pasakyti, kad ES padavė Rusijai PPO teismą 15 bylų. Yra 15 bylų, 15 ieškinių pateikta. Ir dar vienas punktas, kurį aš asmeniškai jums e, minėjau, pirmininkė. Mes girdėjome apie kai kurias problemas. Sunkvežimiai yra užlaikomi pasienyje su kai kuriamis valstybėmis, ponia man sėdinti iš dešinės, apie tai geriau žino. Ponas Langė, ačiū pirmininkė. Pirmiausia, aš norėčiau padėkoti Jums už pasisakymą. Man atrodo, kad tai yra labai svarbus indėlis siekiant stabilizuoti priekybos santykius tarp abiejų pusių. Akivaizdu, kad yra ES ir Rusija, mes priklausome PPO ir visi siekiame stabilumo vidurio Europoje. Aš žinau, kad jūsų vyriausybė yra pareiškusi, kad paskirs nuolatinį atstovą PPO. Jūs anksčiau tą esate paskelbę šiais metais, bet yra ir skirtingų nuomonių dėl to, kaip yra laikomasi PPO taisyklių. Aš norėčiau čia iškelti utilizavimo mokesčio klausimą, nes jis mus taip pat paliečia. E, kalbant apie automobilių gamybą. Mes žinome, kad utilizavimo mokestis yra taikomas ne tik automobiliams, bet ir daugeliu kitų transporto priemonių. Ir ES utilizavimo mokestis mus paliečia. Ir tai gali galbūt E, kelti klausimų ir dėl kitų sričių, kuriuose nėra laikomasi PPO taisyklių. Toliau SPS taisyklė. Sanitarinės ir fitosanitarinės priemonės. E, yra taikomos tam tikros priemonės, bet e, aš tikiuosi, kad būtų galima išvengti tam tikrų bylų kelimo. Pone Bėdė. Taip, ačiū Jums labai už pasisakymą. Daug kas, ką ketinau iškelti, jau pasakyta. Šešeri mėnesiai e, prabėgo labai greitai, tą sakiau prieš tai e, pasisakiusiam mūsų svečiu. Jums turbūt vieneri metai taip pat prabėgo labai greitai. Ir mes turbūt siekiame kuo konstruktyvesnio požiūrio ir norime pasirūpinti, kad e, būtų kaip galima mažiau problemų, kad jūs galėtumėte pilnai naudotis e, PPO narystės e, teikiamą naudą. Mano klausimas būtų toks. Girdėjome nuomonių, kad pramonė nelabai džiaugiasi narystės PPO poveikiu ir pasiekmėmis. Aš manau, kad žvelgiant iš istorinės perspektyvos, e, paprastai prireikia maždaug 5-6 metų perinamojo laiko tarp prisitaikyti. Mes žinome, kad Rusija yra labiau užsivyšiusi nei kad kitos šalis, kurios netaip seniai prisijungia prie PPO. E, žinoma, kad daugiau buvo dedama lūkesčių ir Rusijos atžvilgių, kad Rusija kaip galima greičiau e, ims taikyti taisyklės. Taigi aš norėčiau sužinoti, kaip jūs ketinate palaikyti pramonės atstovus savo pusėje, nes konkurencija didės. Tai yra vienas dalykas, o kitas mano klausimas yra susijęs su regioniniu bendradarbiavimu. Kaip žinia, Rusija yra labai didelė šalis, bet aš norėčiau paliesti ne tik vidinės, bet ir išorinės sienas ir kalbėti apie regioninius susitarimus tiek rytuose, tiek vakaruose. Man būtų įdomu sužinoti jūsų nuomonę, kokia yra dabar pažanga padaryta laikantis PPO taisyklių, nes tos taisyklės turi įtakos primamiems sprendimams. Janik Rado Grins Merci, monsieur le président. Euh, Ačiū, ponė pirmininkė. Pone atstovė, jūs turbūt šiaip jau žinot, kad parlamente mes nemažai kalbėjom apie Ukrainą kartu ir minėjom Moldovos klausimą. Čia Europos parlamente toks yra įspūdis, kad Rusija, nepaisydama PPO įsipareigojimų, vis dėlto priekybos politika paverčia tiesiog politinę kovą, savotiškų politinių spaudimų šitų kaimininių šalių atveju. Ir tiesiog tai gali paveikti ES ir, ir jūsų e, santykių kokybę. Tai vienas klausimas. Ką Jūs manot? Antra, Jūs Rusijoje priemėt Edvardą Snaudoną po to, kai buvo atskleista tų daugybė mm, tiesiog žvalgybos atvejų, pasiklausimosi atvejų. Tad kokia Rusijos nuomonė dėl tarptautinių dėrybų, dėl būtent tarptautinio susidarimo susijusio su asmens duomenų apsauga? Thank you, Mr. Um, Chair. Thank you. Uh, Ačiū, ponė pirmininkė. Dėkuoju už pateiktą informaciją, už pateiktus Rusijos federacijos atstovo paaiškinimus ir apie narystės poveikį visuomeniai. Iš tiesų, Ženevoje ministrų konferencijos metu mes svarstėme daugelį klausimų, jūs tuo metu dar nebuvote PPO nariais ir buvo baiminamasi, kad Rusijos įmonių padėtis taps labai sudėtinga, kad jos negalės bendradarbiauti su ES, konkuruoti su ES įmonėmis. Ar galėtumėte pateikti pavyzdžių, galbūt ir patirties, kokia yra reali pramonės ir įmonių situacija. Ir antras mano klausimas būtų toks. E, vyksta dėrybos dėl TISA susitarimu. Ar tai kelia sunkumų Rusijos federacijai, ar jūs esate suinteresuoti prisijungti ar ne? ir ką tai reikštų siekiant modernizuoti Rusijos ekonomiką. Ir trečias mano klausimas, kaip Jūs manote, ar ES yra pasirengusi dėrėtis e, dvišalių pagrindų dėl Eurazijos sąjungos e, siekiant suintensyvinti dvišalius ryšius ir pakeisti padėtį rytuose, e, tame tarpe ir Ukrainoje. E, taip galbūt būtų galima įveikti šiuo metu stebimą ten krizę. Tai galėtų būti e, naujos pastangos konstruktyviai sprendžiant problemas pirmininkas. Du dar norintys kolegos yra pasisakyti. Pone Andrikienė, trumpai prašom. Thank you very much. Mr. Medvedkov. Ačiū, pirmininkė. Pone Medvedkovai, malonu matyti Jūs mūsų komitete. Aš suprantu, kad nereikia pervertinti Jūsų galimybę įtakoti Rusijos priekybos politiką bet jūs nuo 2004 metų dirbate šioje srityje, dėrėjote su PPO dėl Rusijos narystės, taip pat um, formavote ir Rusijos muitų sąjungos susitarimus. Taigi jūsų vaidmuo prekybos srityje ir taip pat formuojant Rusijos prekybos politiką yra labai didelis. Kaip aš suprantu, lūkesčiai Europos parlamento ir ES lūkesčiai susiję su Rusijos narystė PPO buvo didžiuliai. Jeigu dvyl, jūs paskaitysite Europos parlamento 12 metų spalio mėnesio rezoliuciją, pamatysite, kad jūsų narystė, kaip mes tikėjomės, pagerins verslo sąlygas Rusijoje, investicijų sąlygas ir kad nuklos kelią Rusijos vidaus reformoms atvers galimybę e, grįžti prie dėrybų priekybos rytyje su Europos Sąjunga. Praėjus metams, šiek tiek gal daugiau negu vieneriems metams, mes matome, kad e, tarp Europos Sąjungos ir Rusijos diplomatinė įtampa pakilo iki anksčiau nematytų aukštumų, nepaisant abipusių įsipareigų ir prisimtų įsipareigojimų vykdyti PPO taisyklės. Jūs minėjote Rusijos pasiekimus ir Rusijos vaidmenį PPO, tačiau mano Rusijos vertinimas yra toks, kad Rusija kaip PPO narė nevykdo prisimtų įsipareigojimų ir naudoja priekybos priemonas tam, kad pasiektų savo tikslų užsienio politikos rytyje, kaip pavyzdžiui Muitų sąjunga. Todėl, ponė Medvedkovai, noriu štai ko paklausti. Ar tikrai Rusija vertina PPO tai, e, įsipareigojimus kaip varžančiąją priemonę, nei kaip galimybių priemonę? Ir ar tikrai yra politinių lygių įsitikinama, į, į, įsitikima, kad uh, bus vykdomi įsipareigojimai. Ačiū, pane pirmininkė, du trumpi klausimai. Pirmas. Prekybos susitarimas su tarp ES ir JAV, TIP. Ką Rusija apie jį mano ir kokių rezultatų tikisi? Aišku, vienas iš variantų yra tas, kad gali, būti, gali atsirasti didelis transatlantinis prekybos blokas, kuris darys įtaką prekybai visame pasaulyje ir ką apie tai galvoja Rusija. Kokios būtų tokio bloko atsiradimo pasakmes Rusijai. Ir antras klausimas. Bet prieš tai noriu Jums šiltai padėkoti, nes Bali Jūs dalyvavote konferencijoje, kaip ir Europos parlamento nariai, ir vienas klausimas, kuris buvo ten svarstomas, tai buvo laikotarpis po bali susitarimo. Ir kaip Jūs manote, ar tiesiogiai su priekyba nesusiję klausimai turėtų būti svarstami PPO, pavyzdžiui, tokie kaip uh, aplinkosauginiai, socialiniai ir žmogaus teisų klausimai. Taip pat vyko a, labai įdomi diskusija su kolegomis iš Kinijos. Ir tada, <clears throat> beje, reikia prisiminti, kad Rusija paremė ES poziciją. Taigi klausimas, ar jūs išvelgėte galimybę pasiekti pažangos, sprendžiant klausimus ir ar jūs manote, kad PPO ateityje apsiribos vien tik tai prekybos priemonėmis ir prekybos klausimų sprendimu? Na, noriu Aš norėčiau Jums informuoti, kad Rusija dalyvavo konferencijoje prie PPO labai konstruktyviai ir tai yra labai gera žinia. Aš norėčiau dabar suteikti žodį Europos komisijos atstovui Pite Balaš ir tada suteiksiu galimybę mūsų e, svečiui atsakyti į užduotus klausimus. Ačiū, ponė pirmininkė, man didelė garbė ir malonumas sėdėti greta e, kolegos, su kuriuo daugelį metų dėrėjomės dėl Rusijos prisijungimo prie PPO. Ir tai yra išties puikia galimybė aptarti Rusijos patirtį praėjus vieneriems metams. Turiu pasakyti, kad e, kai kurie kalbėjusieji labai gerai apibendrino e, tai, kad lūkesčiai buvo kur kas aukštesni ir komisija ir priekybos generalinis direktoratas tam gali pritarti. Kągi mes dabar matome po vienerių metų, matome, kad yra sričių, kuriuose Rusija nevykdo prisimtų įsipareigojimų. Ir tą parodo vykstančios diskusijos daugelės ryčių. Ir čia galėčiau kalbėti apie tarifinės priemonės ir apie netarifinės priemonės. Su INTA komiteto nariais mes esame kalbėję apie komisijos vertinimą, todėl aš detaliai apie tai nekalbėsiu tiesiog norėčiau prisijungti prie kalbėjusių narių ir pateikti keletą pastabų. E, buvo kalbėta apie ginčą su Rusija dėl utilizavimo mokesčio. Mes žinome, kad nuo sausio pirmos pagal naują įstatymą bus sustabdyta formali diskriminacija. Ir vietos gamintojai mokės tokius pačius utilizavimo mokesčius kaip ir importuojami automobiliai, bet mes manome, kad e, našta yra pernelyg didelė, ypač didesnėms transporto priemonėms ir panaudotoms transporto priemonėms. E, Rusija iš tiesų e, prekiauja panaudotomis e, transporto priemonėmis, kaip pavyzdžiui, dviejų metų senumo e, priemonė yra taikoma viena penktadalis arba šeštadalis e, mokesčio ir tai yra gan aukštas lygis, kuris nėra tiesiogiai susijęs su utilizavimu mokesčių. Kitas dalykas Mes girdėjome, kad Rusija nuo sausio pirmos įves pagalbos, paramos priemonės vietos pramoniai. Ar mes galime būti tikri, kad tokios paramos priemonės nelems kompensacijos mechanizmų vietos gamintojams? Ir ar tai neneutralizuos teisiškai e, vienodo mokesčio. Ir dar vienas dalykas. Europos parlamento nariai nekarta yra kalbėję apie tam tikras priekybos priemonės, e, kurios, už kurių kartais lepiasi politiniai ketinimai. Ir aš turiu menyje štai ką. Priemonės yra įvedamos staiga, Mm, jos yra nepagrystos, apie jas nėra informuojama iš anksto ir aš čia galėčiau kalbėti ne tik apie Ukrainą, bet ir apie Lietuvą, pirmininkaujančią tarybai ir remiantis viešą informaciją Rusijos prezidento e, nurodymų e, tokios priemonės e, buvo sustabdytos. Muitinės kontrolės priemonės yra svarbios, jomis siekiama išvengti kontrabandos atvejų. Toliau SPS, SFP priemonės, kartais jos yra įvedamos ir jos yra siejamos su politiniu e, nepasitenkinimu. Mes e, ką tik girdėjome e, gerų naujienų iš Ukrainos. Dabar Ukrainos atveju tos prekės pasirodys Rusijos rinkoje, nes situacija tarp Rusijos ir Ukrainos E, pakito. Galbūt e, mano susidarytas įspūdis yra klaidingas, bet aš norėčiau išgirsti iš jūsų e, paaiškinimo. Dar vienas dalykas, pagal PPO taisyklės kainos turėtų būti nustatomos rinkoje, rinkos jėgų. Ir žvelgiant į politinę situaciją, į Rusijos monopolininkę Gazprom, kainų politika staigiai buvo pakeista partnerių atžvilgių. Mes e, nežinome, kaip bus su krize Ukrainoje, nes e, situacija rinkoje pasikeitė labai greitai. Aš nenorėčiau dabar leistis į detalės, bet atrodo, kad yra ne vienas atvejis dėl kurių mums kyla abejonių taikant vienas ar kitas priekybos priemonės. Dėkoju dabar ponas Medvedkov. Daug klausimų jums buvo pateikta ir jie tikrai nėra paprasti. Apibendrindamas klausimus galėčiau e, išskirti juos į keletą kategorijų. Pirmiausia, Rusija E, nevykdo savo įsipareigojimų prisimtų PPO. Antra, Rusija piknaudžiauja prekybos priemonėmis, siekdama politinių tikslų. Ir e, čia reikėtų paminėti Ukrainą, Moldovą, taip pat ir Lietuvą bei ir kitas ES narės. Ar jūs esate pasirengęs atremti šiuos kaltinimus? Aš džiaugiuosi jūsų drąsa, e, kad atvykote pas mus. Ir mums iš tiesų reikia jūsų paaiškinimų dėl šių e, kaltinimų. Atrodo, kad įrodymai yra prieš Rusiją, argi ne taip? Pleasure. Uh, thank you very much. Um... Labai ačiū. Pradėsiu nuo, kaip čia pasakius, nuo būtent savo patirties santykių su komisija. 1980-aisiais buvau e, jaunas priekybos e, klausimų pareigūnas. Tada formalių santykių neturėjo, neturėjom su ES, mes niekada nepripažinom. Ir todėl mes dėrėjomės su kolegomis restorane, nes e, sovietų pareigūnams buvo draudžiama, draudžiami oficialūs santykiai. Prabėgo 30 metai, tai tikrai nedidelis istorinis laikotarpis ir mes iš esmės pakeitėm santykius su ES. Dabar jau mes kalbamės kaip partneriai, o ne šalis, kurios turėjo praeitį didelių problemų. Tad e, dabar taip galima kalbėti ir panašiai teikti panašius kaltinimus ES už tai, kad ji irgi nesilaiko tam tikrų įsipareigojimų PPO, energijos turiu galvoje sektorių, bet aš to nedarysiu. Mes palaikom komunikacijos tam tikrus e, kanalus, e, turim informacijos. O dabar paskutinis klausimas ką Europos parlamentas kaip galėtų padėti, kad mums palengvintų tiesiog e, buvimą PPO. Grįšiu prie didelių tų klausimų, didelės, didelių grupių klausimų. Tai pradėsiu nuo teiginių esą kad Rusija iki galo nesilaiko įsipareigojimų PPO. Nesutikčiau su tuo dėl prastos priežasties. Dabar yra parengtas darbo grupės pranešimas. Šimto beveik puslapių yra tam tikrų paragrafų, ten tie įsipareigojimai yra. Ir mūsų priekybos partneriai tik tai skundžiasi dėl kelių tik tai iš tų punktų. Taip, mes pripažįstam, kad tam tikrų punktų įsipareigojimų nesilaikom, o dabar mums e, sako, kad mes, e, tai yra dėl tų licenzijų išdavimo, dėl maisto produktų, tai netitinka e, PPO reikalavimų, mes reagavome tai, mes pakeitėm atitinkamai savo įstatymus, prieš šešis mėnesius tą pradėjom. Taip, mes sutikom, kad e, tą reikia pakeisti praktiką, vyriausybė sutiko ir dabar jau imam, imamės veiksmų. Panaši situacija, tai gražinus mokestį dėl Dėl automobilių utilizavimo mokesčio, taip mes jau tarėme su komisijos pareigūnais, kalbėjom e, su, su, su tuo, bet jau ėmėmės veiksmų ir dabar e, šiaip jau nuo sausio pirmosios bus kita tvarka. Aš sutinku, kad kai kuriuom šalims dar gali kelti problemų likučiai to mokesčio, tačiau mes nemanom, kad mes taip kategoriškai, tai yra tiesiogiai nesilaikytume PPO reikalavimų. Du variantai. Tiesiog e, galim tiesiog kalbėti su komisija, bet e, iš tikrųjų mes e, šiaip jau sprendžiam savo problemas Jeigu dabar prieš trejus metus e, Rusija būtų ne, neįvedusi to, to mokesčio, tai tikrai tai būtų, būtų paveikę apskritai priekybą šios ryties. Toliau klausimas, ką mes ketinam daryti su automobilių e, šitą pramonę, automobilių utilizavimo mokesčių, ar čia uh, reikėtų numatyti tam tikras sąlygas šiai, šiam, šiam sektoriui, tai tris dalykus paminėsiu. PPO išsiderėjome tam tikrą tradicinį laikotarpį, kur galim e, nutolti vis dėlto nuo PPO taisyklių. Iki 2018 metų tas laikotarpis išsiderėtas ir iki po, per tą laiką mes tada jau turim visiškai e, atitikti PPO reikalavimus. Antra, visos automobilių gamintojus teikia subsidijas automobilių gamintojams, įmonėms, tarp jų ir ES valstybės. Prisimenat 23 milijardų eurų uh, E, subsidijas 2009-2010 metais, kurios buvo skirtos automobilių pramoniai. Mes tiek pinigų neturim, mes turim šiek tiek pinigų, turim tam tikrų subsidijų, kurias esam numatę dėl krizės, kuri dėja ir toliau e, tęsiasi automobilių pramonėje. Tačiau mes siekiam, kad tos subsidijos vis dėlto dėrėtų su mūsų įsipareigojimais. Trečia. Mes daugiau nebeturim tokios kaip Rusijos automobilių pramonės. 80 e, procentų mūsų tos pramonės valdo Europos bendrovės. Tad jeigu mes, mes taip galim sakyti, saugom šitą sektorių, kartu mes saugom ir ES bendrovės, kurios ten investavusios. Tad čia į tą reikalą reikėtų pažiūrėti kur kas e, plačiau, ne vien tik tai kalbėti apie tai, kas juoda, kas balta. Kitas klausimų blokas buvo e, tai, kad Rusija naudoja priekybos politiką siekdama tam tikrų politinių tikslų ką į tai galiu atsakyti. Kaip ir tikite, tikitės, gal, atsakysiu ne, taip nėra. Pateiksiu porą pavyzdžių. Manot, kad mes darom spaudimą Ukrainai, aš tą žiniasklaidoje esą Ukraina ketinant norėtų pasirašyti partnerystės sustarimą su ES. Tai pirma, Mes ne, nesijėmėm jokios priekybos priemonės. Priešingai, Ukraina ėmėsi priekybos priemonių prieš Rusiją ir dabar mes dėl to kovojam Ženevoje. Tad yra tam tikrų saugiklių, kalbant apie automobilių importą, draudžiamas anglių importas ir, ir taikomos kitos priemonės Rusijai. Tad ne Rusija, bet atvirkščiai. Antra. Kodėl mes viešai, viešai e, įsikišom, tai yra ėmėmės veiksmų tiesiog kai Ukraina tarsi buvo be pasirašanti sustarimas su ES. Bet mes e, pasiremėm nuostatą, PPO nuostatą susijusią su Ukraina. Ten labai aiškiai teisiškai įvardyta, kad tam tikrais atvejais po konsultavimuose šalis gali e, grįžti prie e, MFN muitų E, jeigu yra tam tikros sąlygos, tai yra ir tai tiek, tai yra aiškiai vardyta. Tai yra taip, tiesiog e, Ukraina pasirašė šią nuostatą, jei Rusija mūsų, jei mūsų priekyba sukurs problemų mūsų priekybos šalims, tai tada yra teisė kartu atsakomųjų priemonių padidinti muitus. Tai yra tokio sustarimo tokia nuostata, yra aiškiai suformuluota. Galiu pateikti ir kitų pavyzdžių, atsakydamas apie, e, sakykime, sunkvežimius ar sanitarijos, finosanitarijos priemonės. Tačiau pasigilinusi situaciją matyti, kad visais atvejais mes konsultavomės su savo partnerėmis šalimis, tiesiog e, konsultavomės, konsultuojamės, jeigu priemonės nepanaikintos ir mūsų tikslas rasti sprendimų, kurie dėrėtų su mūsų įsipareigojimais PPO. Aš neturiu statistinių duomenų, kiek ES įvedė per pastaruosius mėnesius sanitarijos, fitosanitarijos priemonių, bet e, vėlgi tai panaši situacija kaip ir santykios su Ukraina priemonė įvedama tol, kol nerandamas e, sprendimas, kol nenustatoma, kaip problemas būtų galima išspręsti. Tad pakartosiu, nemanau, jog mes naudotume priekybos politiką e, politinio spaudimo tikslu. To mes nedarėm, to nedarom nie dabar. Ir mes turėtume būti skaidresni. Taip, aš visiškai sutikčiau su tuo. Taip, mes turim sukurti mechanizmus, e, kuriuo, kuriais įtvirtintume didesnį skaidrumą turiu galvoje būsimus priekybos susitarimus. Tad tokiu būdu tikrai, kad sus, būtų, būtų užtikrintas visiškas skaidrumas. Dar keletas bendro pobūdžio pastabų dėl BRIC šalių, jeigu aš teisingai supratau klausimą. tai e, su BRIC e, šalimis mes aptarinėjom daugelį klausimų vienu metu. Mūsų sieja bendri makroekonominiai interesai, vystimosi, e, tam tikri klausimai su tuo susiję. Kalbame su BRIC šalimis ir prekybos klausimai, suprantama. Tačiau nemanyčiau, kad diskusijos skirtusi nuo tų diskusijų, kurias mes palaikom su ES, su kitom valstybėm. Tad iš tikrųjų diskusijų tikslas rasti problemų sprendimus, išsiaiškinti, kas ką daro. Tai yra įprasta PPO. Dar buvo klausimų. Minutėlė. dėl to, kad Rus... dėl prieigos prie paslaugų rinkos ir galimo susitarimo su JAV. Dėl sausės Tai kol kas e, dėrybų nevyko, nes mūsų e, politika bendra yra tokia, kad prieš leis, leidžiantis į esmines priekybos dėrybas mes turėtume vis dėlto vėlgi laikytis prisimtų įsipareigojimų, numatyti tam tikri laikotarpiai, Mes kartu turim įvertinti poveikį mūsų priekybos sektu, paslaugų sektoriui. Tad nemanau, kad e, tos dėrybos tai nebus mūsų pir, pir, pirminis tikslas per ateinančius mėnesius, bet aišku, mes e, nenuleisim akių nuo šio klausimo. Toliau JAV dėl FS A, tai mes daug nežinom apie tai, kas vyksta, kokia yra padėtis. Mes žinom, e, dėl, su, kokie klausimai su tuo susiję, bet kol kas mes iki galo situacijos neįvertinom, nežinom, kiek tai paveiks mūsų priekybos, ekonominius santykius. Tik tai dabar, ką galiu pasakyti, kad Rusija tam, kad e, laisvosios priekybos susitarimas būtų skaidresnis, tai ir šiais metais PPO pateikė pasiūlymą dėl, dėl būtent skaidrumo regioniniuose e, priekybos susitarimuose. Tam pasiūlymui pritarė nemažai narių ir kai tada jau bus patvirtintas dokumentas, tada mes jau ir žinosim, kokia yra tų įvairių uh, laisvosios priekybos susitarimų padėtis ir tada jau bus lengviau atsakyti konkrečiai į šį klausimą. Toliau. Dėl pramonės šakų susiduriančių su problemomis Rusijoje, jūs pateik, paklausėt ar yra tam tikrų e, pramonės šakų, kurios e, šiaip jau kurias, e, kurias labiau paveikė būtent buvimas PPO. Taip, tai, taip mes prieš jau dviejus metus rėmėm tuos sektorius kartu vis dėlto laikydamiesi įsipareigojimų PPO o dabar jau situacija pasidarė kur kas stabilesnė. Na, o ką teigiamą galiu pasakyti, galiu paminėti plienų pramonę, tai didžiausia mūsų eksportuotoja, plienų įmonės sako, kad uh, kad e, eksportas šiaip jau dabar eksporto padėtis e, pagerėjo, tam tikrų krypčių eksporto padėtis pagerėjo. Na, o dabar ką darom su tais sektoriais, kurie praranda konkurencingumą dėl buvimo PPO, tai mes kita vertus, mes neketinam nieko ypatinga daryti su šitais sektoriais, palyginti su kitom valstybėm O apskritai, taip, manyčiau, reikėtų numatyti paramos priemonės, bet tik tais atvejais, jeigu jos padėtų toms pramonės šakoms persi, persiorientuoti, restruktūrizuotis. Ir dabar mūsų Dūma ir vyriausybė jau dirba kartu, identifikuodamos, kokių priemonių reikia paramos priemonių reikia numatyti. Na, dar buvo klausimų, nežinau, ar visus atsakyti. Pirmininkas, gal į keletą atsakytume, čia buvo paminėta Gazpromo kainų politika. Kiek ar čia politiniai sprendimai ar ūkio sprendimai? Atsakymas. Gazpromo kainos. Jas lemia du dalykai. Pirmiausia, eksporto mokesčiai. 30 procentų numatomas mokestis, pavyzdžiui, dujoms teikiamoms Belgijai. O kalbant apie kaimininės šalis, tai mes netaikom iki galo to muito mokesčio. Turiu galvoje Kazakstaną, pavyzdžiui, ten tiekiamas dujas. Tad būtent tai vienas elementų kainų struktūroje. Antra, dujų kainos ginčiamos. Palankiausios priekybos statuso. O dėl palankiausios priekybos statuso atsakymas. Dabar, jei tai yra šalis, kurios, kurioms netaikomos palankiausios valstybės statusas, joms yra taikomos. E, moky, tai yra muitai ir, ir vėlgi muitų dydis priklauso vėlgi nuo šalies statuso, tad ir šiuo požiūriu mes nepažeidžiam PPO taisyklių. Toliau, antras elementas, kuriuo grindžiamos kainos, kainų struktūra, tai kainos priklauso nuo tiesiog paklausos. Ir todėl šiuo atveju kainos skirtingos skirtingoms šalims. Pirmininkas, bet kaip kuo paaiškintumėt labai didelį kainų pakeitimą, pasikeitimą Ukrainos atžvilgių tiesiog per vieną dieną pasikeitė kainos. Atsakymas taip. Turiu galvoje muitų e, sąjungos šalims, bet kita vertus aš negirdėjau, kad fundamentaliai būtų pasikeitusios dujų, pasikeitusios dujų kainos Ukrainai, bent jau man nežinoma. Uh, Okay. So please, uh... Tiesiog prieš valandą netgi taip pasikeitė. Ar dabar pirmininkas, gal dar malonėtumėt atsakyti į vieną klausimą? Vienas svarbiausių klausimų, pabandysiu jų į jį atsakyti, būtent kaip Europos parlamentas galėtų mums padėti. Tai diskusijos vyksta dviem lygiais. Mes ir toliau e, kovosim su, kalbėsime su ir kovosime su <laughs> komisija, nes e, priekybos apimtis didelės, bet turėtume pažvelgti į ateitį, į ateities santykius. Ir tie ateities santykiai yra politikų rankose. Europos Dūma dėl jų spręs, jūsų parlamentas. O mes jau nemažai esam pateikę pasiūlymų tiesiog renkti konsultacijas e, plačiose srityse dėl priekybos, investicijų, tuose 2003 metais Romos e, susitikime, vadovų susitikime buvo paminėta tokių minčių, tačiau e, tai kol kas dar neįsikūnijo dėl daugybės politinių ir kitokių priežasčių. Tad parlamentas tikrai galėtų toliau kalbėti apie tai, e, kalbėti, ar kiek tiesiog reikėtų bigesnė, didesnės Europos projekto didesnės ekonominės zonos. Aš manyčiau, tai tikrai padėtų ir manau, kad sulauktume labai įdomių rezultatų. Ačiū, noriu padėkoti, kad atvykote į mūsų komitetą. Ir tikėkime, kad ateityje bus mažiau politinių ir prekybinių spręstinų klausimų santykiuose su Rusiečiu. Item 22. Item 22. <clears throat> Uh, Toliau 22 klausimas. Diskusija dėl <clears throat> savanoriškosios ir Indonezijos Respublikos FLECT susitarimo. Pranešėjas Janakas Žado, kuriam aš iš karto ir suteikiu žodį. Ačiū, ponė pirmininkė. Keletą kartų mes aptarinėjom šį klausimą, ne vieno posėdžio darbo atverkė jis būdavo, o šiandien jūs turit rezoliucijos projektą. Tiesiog e, rezoliucija, kuri susijusi su mūsų pritarimu partnerystėje su Indonezijos Respublika. Aš dabar negryšiu prie tų visų išlygų e, susijusių su būtent e, su, dėl, susijusių su e, susitarimu su Indonezija. Bet kita vertus mes iš tikrųjų konstatuojam, kad padaryta nemaža pažanga Indonezijos e, Respublikoje dėl miškų teisės aktų, miškų valdymo priekybos medienos produktai, produktų sertifikavimo sistema dar iki galo ne, neveikta, ne, neveikia. E, tad e, e kartu yra skirtumas tarp sertifikuotų priekybos e, med, med, medienos produktų ir nes nesertifikuotų, kartu yra čia buvių teisų klausimas dar iki galo neišspręstas. Tad yra daugybė kitų dalykų, kurie minimi rezoliucijoje. O juk parlamentas taip po to gali vėlgi e, kalbėti e, tiesiog šiuo klausimu, tiesiog reikalauti, kad būtų nustatytos sąlygos sąlygos įrašytos e, į susitarimą, e, būtent kalbant apie sertifikavimo procesą. Dabar plenarinėje sesijoje buvo patvirtintas susitarimas su Indonezija, tačiau, kaip jūs jau sakėt, mūsų komitetas turi, tiksliau, E, dabar dar turi būti patvirtinama sertifikavimo e, procedūros. Ir čia rezoliucijoje mes siūlom tiesiog numatyti tam tikrą e, šitos procedūros, tam, tikrų, tam tikras sąlygas. Aš tikiuosi, kad jūs pritarsit tokiai iniciatyvai nes čia vėlgi iš tikrųjų mes vėl grįžtam prie diskusijų tais pačiais klausimais, kurios jau buvo ir tokiu būdu mes tada aiškiai pasakytume Europos e, komisijai, e, kad šioji e, tikrai pasirūpintų, jog, kad sertifikavimo sistema iš tikrųjų prisidėtų prie kovos su korupcija ir kitų tikslų. Ja, vielen Dank, Herr Präsident, und vielen Dank, äh, Ačiū, ponė pirmininkė. Ačiū ponui Šantot už pristatymą klausimo. Apskritai, teigiamai galime viską vertinti, kaip ponas Žadu paminėjo. Mes nekartą svarstėme šį klausimą <clears throat> ir labai svarbu, kad ES ir toliau kovotų su neteisėta medienos prekyba, ypač kol nesudarysime susitarimų su trečiosiomis šalėmis ir jos neužtikrins tvaraus išteklių valdymo. Šis klausimas yra itin svarbus. flekt susitarimas. Ir um, dabar paskutinę minutę <clears throat> svarstymai pritarti ar nepritarti. Na, aš manau, kad apskritai šis susitarimas yra teigiamas dalykas, kovojant su neteisėta medienos apyvarta tai, ką mes darome su Indonezija, apskritai tai yra ir tam tikras tartautinio lygio įsipareigojimas. Indonezija yra partnerė ir nuo 2009 metų yra su jie pasiveikia partnerystės susitarimas. Be to, šis susitarimas, flekt susitarimas su Indonezija svarbus ir tūkstantmečio plėtros tikslų įgyvendinimo pošiūrių. Visgi yra keletas pastabų. Mes kaip komitetas turėtume pagalvoti, o kokiagi žinę norėtume pasiūsti, kaip susitarimas su Indonezija bus įvertintas. Tikėkime, kad e, viskas vyks konstruktyviai, bus pašalintos problemos. Pati rezoliucija nesu tikras, ko mes siekiame šią rezoliuciją. Gal reikėtų dar padirbėti ir patobulinti rezoliucijos tekstą. Aš manau, kad Indonezija iš savo pusės pageidauja tęsti pradėtą darbą. Ir parlamentas, manyčiau, turėtų analizuoti galimybę sutrumpinti tekstą, nes problemas tikrai yra gerai žinomos ir gal reikėtų daugiau dėmesio skirti galimiems sprendimams tam, kad e, problemos būtų sprendžiamos veiksmingiau. Aišku, žinome, kokia komisijos nuomonė šiuo atveju ir kaip komisija tai vertintų. Aš pakeisiu atitinkamus pakeitimus ir e, laukiu toliau konstruktyvios diskusijos. Ačiū. Kitas kalbėtojas, ačiū ponia pirmininkė. Kaip ir kolegiai iki manęs, norėčiau padėkoti ponui Žado už rezoliucijos parengimą nes tai yra susiję ir su ankstesnio susitarimo įgyvendinimu. Aš apskritai tai pritariu rezoliucijai kurioje labai daug svarbių dalykų pasakyta, tačiau kaip ir kolegė, kuri kalbėjo mane, tai, iki manęs, taip ir aš manau, kad reikėtų gal šiek tiek supaprastinti rezoliuciją. Gal reikėtų susitikti su Indonezijos ambasadoriumi, kad daugiau sužinotume apie padėtį Indonezijoje. Taip, jūs, mes esame, mums pateikta informacijos bet gal reikia pagalvoti, kaip spręsti problemą. Aš manau, rezoliuciją reikėtų paminėti, kad Indonezija yra sukūrusi atskirą policijos padalinę kovai su neteisėtų miško kirtimu, nes anksčiau to užsiminėjo kariškiai. Ir vadinkime viską tikraisiais vardais, sektorė didžiulė korupcija. Ir dažnai tiesiog užmerkiamos buvo akis prieš neteisėtą miškų kirtimą. Todėl, manyčiau, mes turėtume džiaugtis tokiu susitarimu, taip pat pasidžiaugti ir tuo, kad bandoma įdėkti tinkamą licencijavimo sistemą, kuri leis kontroliuoti kertamą mišką Indonezijoje pagamintą medieną, nes rodomos rimtos pastangos šią problemą spręsti. Taip pat reikia pagalvoti, kaip užtikrinti, kad um, maži ir vid, mažos ir vidutinės įmonės, kurios prekiauja medieną, gaus leidimus, kaip jos įrodys, kad mediena gauta teisėtai. Taigi mes dar turim galimybę uh, patobulinti patį visą procesą ir ta rezoliucija galėtų pasitarnauti, bet reikia skatinti Indoneziją, kad ji nenukryptų nuo pasirinkto šiuo metu kelio. Ačiū. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš norėjau pasakyti beveik tą patį, ką pasakė kolegos. Visada iš esmės kyla tos pačios problemos. Tai yra sertifikavimo metodas ir įgyvendinimo priemonas, ypač tais atvejais, jos svarbios, kai įmonė <clears throat> pastebėta kaip vykdanti nusikalstamą veiką. Ir dar vienas dalykas - žemės nusavybės klausimas. Jis visada aktualus. Ir jis spręsti sudėtinga. Tačiau aš į mane kreipėsi Indonezijos atstovas kaip ir į kitus. Ir dabar šalis, kurios gamina atogražų miškų medieną, galvoja apie flekt susitarimus. Ir tai yra labai gerai. Tai geras ženklas, kaip reikia veikti ateityje. Ir manau, kad šį aspektą reikia labai apdairiai formuluoti. Nežinau, kiek dar susitarimo būtų pasirašoma, bet gal reikėtų pasižiūrėti, kaip dirbama. Gal galima būtų galvoti apie skirtingoms šalims taikoma skirtinga metodika. Lygiai taip pat galima būtų remti tuos, kurie kovoja su neteisėtų miško kirtimu ir kurie bando atkurti sunykusias buveinas. Dar vienas dalykas, kad aišku, už medieną gautų įplaukų dalis gali būti panaudota buveinio atkūrimui. Bet reikia veikti apdairiai ir atsargiai, kad padaryta pažanga būtų išlaikyta, nes mes tikrai daug tikimės iš sertifikavimo sistemos. Ačiū. Ačiū toliau, panas Servisa. Ačiū, ponė. Pirmininkė, pritariu tam, kas buvo pasakyta. Mes su Indonezijos atstovai susitikinėjome ir labai stengiamės patobulinti visą sistemos, sertifikavimo sistemą. Tačiau klausimas yra mano galva toks. Ir Janakas apie tai kalbėjo. Kaip mes galime kontroliuoti ES rinkoje nelegaliai atkeliavusią medieną. Ar mes galime tą padaryti? Mes nulatos bandome stabdyti neteisėtą prekybą dramblio kaulų, kuriame sistemas, bet iš tiesų tai yra kontrolės klausimas. Kaip vykdyti kontrolę? Nes aš manau, indoneziečiai norėtų, kad, būtų prie, kad jie prekiaujama tik tai sertifikuota mediena. Bet e, kaip tą padaryti? Kas perka neteisėtai kirsto miško medieną? Gal komisija tai galėtų atsakyti? Komisija. Ar yra kas nors iš komisijos? Labai sunku jūsų pavardę ištarti, sako pirmininkas. Žodis jums. Žodis komisijai. Ačiū, ponė pirmininkė. Noriu padėkoti pranešėjai O kaip jūsų pavardę ištarti, klausė pirmininkas. Na, žinot, variantų čia daug. Esu įvairių girdėjęs. Dabar dėl rezoliucijos. Turime keletą pastabų dėl faktinių dalykų. Na, konstatuojamoji dalis D mums kelia nerimo, nes čia susijame viskas su šest Ir jeigu jūs pagalvosite apie tos dalykus, tai Indonezija, Kinija, dar gal viena šalis būtų susijusi, galima būtų peržiūrėti. Dar yra flekt reglamentas minimas, turiu galvoje IPA procedūros, procedūrą. Gal reikėtų teisinį aspektą panagrinėti. Na, sertifikavimas. Sertifikavimo klausimas nuskambėjo ne vieną kartą, tačiau egzistuoja ir privataus sektoriaus atskiros sistemos ir nenorėčiau, kad e, tos privataus sektoriaus sertifikavimo sistemos būtų painiojamos su FLECT sistema, kuri yra jau viešojo sektoriaus sistema. Nes kitaip uh, suklaidinsime žmonės. Ir dar vienas dalykas, kad normatyvinėje rezoliucijos dalyje iš tiesų yra labai daug klausimų iškelta, bet labai dažnai matome šiame tekste ir bendrasias formuluotas dėl bendros padėties ir gali susidaryti neigiamas įspūdis. Visgi esminė problema, su kuria susidurėme, mano galva ta, kad kai kurios rekomendacijos susijusios su FLECT susitarėme paminėtais klausimais. Bet yra aštuntasis susitarimo priedas, kuriame nurodytas, uh, nurodyti įvairūs kriterijai su sertifikavimu susiję, susiję su VPA. Ir daugelis rezoliucijų iškeltų klausimų kaip tik keliami uh, dėl tų kriterijų. Todėl gal, sakyčiau, būtų naudinga parlamentui pasižiūrėti aštuntąjį priedą, nes ten yra kalbama ir apie informacijos pateikimą ir kitus dalykus. Bet yra ir kitokių, daug platesnių klausimų, tokių kaip, pavyzdžiui, bendrijos teisų laikymasis, žmonių teisų laikymasis, toliau a, Indonezijos kartografija. A, nes topografiniai ir kiti žemėlapiai yra labai aktuolus dalykas šiuo atveju, tai irgi platus klausimas. Ir aišku, kolegos iš Indonezijos bandė kai ką pakeisti, bet mesgi ir negalėjome susitarti dėl šio susitarimo, susidėrėti daugelį metų būtent dėl tam tikrų problemų. Ir taip yra ir teisėtų dalykų, teisėtų atsiradusių problemų, ir todėl ieškojame tam tikrų formuluočių. Pavyzdžiui, ženginiai, e, sakiniai aiškiai sako, kad reikalinga informuota. Gal taip pat būtų naudingas šiek tiek sukonkretinti rekomendacijas, kurios teikiamos įvairiose rezoliucijos dalyse. Ir galiausiai norėčiau pažymėti tai, ką sakė ir kiti kolegos. Indoneziečių nuomonė pats procesas susijęs su šiuo susitarimu yra vykstantis nuolatos, tai reiškia, kad atsiranda naujų dalykų, bet mes negalime spręsti visko vienu metu, vienu įpū. Manau, kad kitais metais reikės e, grįžti prie to darbo. Ir svarbiausias dalykas būtų paskatinti indoneziečius, jų privatų sektorį ir įmonės tęsti dialogą su vyriausybė, nuolatos tobulinti pačią sertifikavimo sistemą ir, aišku, jų kontekste spręsti platesnius klausimus. Ir galiausiai paskutinis klausimas, kurį jūs toje panastarti. VPA iš dalies yra susijusi su kai kuriais filosofiniais dalykais, Taip, tai tiesa. Bet ar e, kontrolė užtikrins visų problemų sprendimą? Nu, žinote, vieni mes nieko nepasieksime, todėl bendradarbiauja keli direktoratai, kad pati sistema, kontrolės sistema, kuri leidžia patikrinti teisėtumą medienos veiktų. O dabar kas perka? Dažniausiai beje perka nespecialiai, neteisėtai gautą medieną, bet perkama vadovaujantis kainos konkurencingumu. Visi ieško geresnės kainos. Ir aišku, gal viena iš spragų yra ta šiuo atveju, kad neteisėtos medienos paklausa tokiu būdu egzistuoja. Ačiū. Atsakysiu Robertui įvairių šalių muitinės ir uostai, per kuriuos, e, e, į kuriuos atenka e, atkeliauja mediena, iš tikrųjų neturi duomenų, pagal kuriuos būtų, galėtų patikrinti tos medienos, tai yra sertifikatus. Nežinau, čia licenzijos ar sertifikatai. Taip, aš išklausiau pastabų dėl to, kad šita, šitas mano pranešimas per daug tokio neigia, neigiamas. Bet aš manyčiau, kad iš, reikia pasakyti, kad, e, iš, kad išsklaidyčiau abejones. Dabar e, reikia pripažinti jau tai, kad Indonezijos institucijos jau nuveikė tam tikrą darbą. Uh, ir parlamentas vis dėlto pritar, pritarė, e, susi, pritar susitarimui dėl flekt. Dabar reikėtų kartu daugiau tikėtis ir iš Europos komisijos, nes juk e, dauguma ten tam tikrų teisės aktų po šito susitarimo, tai bus įgyvendinimo aktai ir tokiu būdu visą tą tvarkys daugiau komisija. Mums tarsi nebeteks jau daugiau ką nors pridurti. Tad aišku, mes taip turėtume kalbėti apie tam tikrą pažangą. Tačiau tai, ką mes čia sakom rezoliucijoje, Tai iš tikrųjų mes pripažįstam tas pastangas, kur, kurias dėjo e, Indonezijos e, vyriausybė, tačiau mes kartu atkreipiam dėmesį į tai, kad, e, kad tos licencijos pagal FLECT iš tikrųjų, kad jos vėlgi atitiktų tą paskirtį, o šiaip jau priemiau domen kolegų pastabas. At... Pakeitimus galite teikti iki gruodžio 19 dienos 12 valandos. Kolegos, aš turiu susitikti su a, kitos pirmininkausiančios tarybai šalies atstovais ir aš paprašiau a, Catherine pristatyti nuomonę dėl dviejų klausimų. Mes svarstysime 17 klausimą. Visų pirma, tai yra AFKO nuomonė. Aš esu nuomonės referentas šiuo klausimu. AFKO rengia e, pranešimą dėl Lisabono sutarties įgyvendinimo. Ir mes čia kalbame apie tuos klausimus, kurie yra susijęs su Europos komisija. Mes nusprendėme prisidėti prie nuomonės. Aš esu parengęs nuomonės projektą. Mes savo komitete e, pajutome Lisabono sutarties įsigaliojimo poveikį nes e, ne tik buvo išplėsta prekybos politikos e, taikymos rytis, e, taip pat buvo įtrauktos ir tiesioginės užsienio investicijos į mūsų įgaliojimus. Anksčiau viskas buvo sprendžiama pagal įprasnę teisėkuros procedūrą ir pritarimo procedūrą. Taigi mūsų komiteto darbo krūvis, kai reikia pateikti pritarimą, buvo išties didžiulis ir mano nuomonėje yra kalbama apie tokį didžiulį pokytį mūsų komiteto veikloje. Taigi aš kalbu apie mūsų santykius e, rengiant teisės aktus su Europos komisija, taip pat kalbu apie deleguotusius ir įgyvendinimo aktus bei santykius su Europos komisija susijusius su informacijos teikimu, e, susijusius su dėrybomis, kuriams vadovauja Europos komisija. Toks buvo mano tikslas rengiant šią nuomonę. Aš taip pat turiu pasakyti, kad esu ir AFKO komiteto narys, todėl stebiu, kaip yra rengiamas pranešimo projektas, kurį tame komitete rengia ponas Ranžel. Jo pranešimo apimtis yra platesnė nei kad mano pasirinktoji. Kolega pateikė pastabų dėl Lisabono sutarties būsimų pakeitimų Aš tokio tikslo neturėjau, mane labiausiai domino, kaip yra įgyvendinamos dabar galiojančios sutartis ir kaip yra laikomasi naujų mums suteiktų įgaliojimų. Žinoma, jūs galite vertinti mano nuomonę ir norėčiau dabar steikti jums kolegos galimybę pasisakyti. No remarks. Uh, let's listen. Nėra jokių pastabų, taigi išklausykime komisijos nuomonės. Is there from the commission? Kas atstovaus komisiją? Jean Charles ir Eckhart. Prašom. Ačiū, ponė pirmininkė, už galimybę pristatyti savo požiūrį e, šios nuomonės klausimų. Prieš perinant prie jūsų parengtos nuomonės, reikia paminėti, kad 2002-2003 metais konvento metu komisija norėjo, kad parlamentas imtųsi svarbaus vaidmens prekybos politikos rytyje. Mes to siekiame, nes jau tuo met buvo aišku, kad pasaulis keičiasi. Ir buvo akivaizdu, kad ES politik, priekybos politikai reikėjo daugiau demokratinio legitimumo. Ir žinoma, kad tokios idėjos sukėlė tam tikrą jaudulį kai kuriuose ratuose, bet galime pasakyti, kad Europos parlamentas yra įsipareigojęs, teisės aktų prieimėjas, taip pat ir tarptautinių priekybos sutarčių klausimais ir parlamentas prisidėjo prie priekybos politikos didesnio legitimumo. Per pastarosius ketverius metus komisijos ir parlamento santykiai dėl priekybos klausimų mūsų nuomonė buvo konstruktyvus ir aš galėčiau pasisakyti ir kitų savo kolegų vardu, kurie atvykdavo jūsų komitetą ir mes labai džiaugiamės, kad parlamentas mūsų darbę įnešė naujų e, perspektyvų, naujų e, dimensijų. Dabar mes galime tiesiogiai bendradarbiauti su išrinktais atstovais. Mes džiaugiamės, kad parlamentas skiria daug dėmesio skaidrumui, e, rengiantis ir darantis ir įgyvendinant tarptautinius susitarimus ir toks skaidrumas yra mūsų tikslas įvairiais lygiais, taip pat ir žinoma politikos lygių, o komisijos narys Degucht palaiko nuolatinius ryšius su jūsų komiteto nariais, taip pat atvyksta ir į techninio lygio susitikimus, neformalius techninius susitikimus ir galima pasakyti, kad šie darbiniai santykiai anksčiau jokio precedento neturėjo. Ir tokių bendradarbiavimo santykių su kitais e, komite, parlamento komitetais mes nesame pastebėję. E, galėčiau e, kalbėti apie pagrindų susitarimą, kuris yra labai svarbus. Komisija ir frakcijų patarėjai, Inta sekretariatas vakar e, surengė bendrą vakarienę ir tokie įvykiai leidžia mums stiprinti e, abipusį pasitikėjimą ir užtikrinti sklandžius komisijos ir parlamento ryšius. Aš norėčiau padėkoti ir sekretariatui, žinoma, ir frakcijų patarėjams, kurie per pasarus metus pademonstravo didžiulį pasitikėjimą mumis. E, tokia dvasia leido mums pasi, pasistumėti dar toliau nei kad reikia pagal pagrindų susitarimą. Ir aš čia kalbu apie keitimas informaciją. Ir aš norėčiau padėkoti ir pagirti Inta už stebėsenos sistemos įdėgymą Ir jūsų požiūris, jūsų nuomonė, grįžtamasis ryšys mums taip pat yra labai svarbu, kaip ir yra numatyta pagrindų sustarime. Tai nereiškia, kad nebėra jokių iššūkių, mes puikiai suvokiame, kad jūs gaunate be galo daug informacijos iš mūsų, taip pat ir raštu, ir kartais jums turbūt sudėtinga apdaroti visą tą informaciją. Ypač tais atvejais, kai ta informacija yra techninio pobūdžio. E, kartais, aišku, ta informacija pasiekia jūs neįprastiniais kanalais, jūs ją gaunate iš kitų kanalų. Jeigu taip yra atsitikę, mes dėl to apgailę staujame dar daugiau negu kad jūs tikriausiai ir mes esame pasirengę išsamiau pasvarstyti šį klausimą, kaip tinkamai keistis informaciją tarpusavėje. Baigdamas, ponė pirmininkė, turiu pasakyti, kad jūsų parengta nuomonė yra puikiausia, kokios tik mes galėjome tikėtis, kai pradėjome darbą 2004 metais, kai užmesgėme santykius su Europos parlamentu. Ir aš tikiuosi, kad toks bendradarbiavimas bus tęsiamas ir būsimos kadencijos metu. Pirmininkas. Ačiū. Jūs žinote, kokia yra mano nuomonė dėl pasiekimų. E, ši politika nėra išskirtinė ES politika, tačiau ji yra labai svarbi ir manau, kad mūsų komiteto nariai turėtų didžiuotis mūsų prisidėjimu prie šios politikos tikslų siekimo. Ir tas tinkamas bendradarbiavimas tarp parlamento ir komisijos, komisijos nario ir toratų, daug komisijos atstovų atvyksta pas mus. Ir aš galėčiau juos e, pavadinti puikiais. Aš parlamente dirbu daugybę metų. Anksčiau dirbau nacionalinėme parlamente, dabar Europos parlamente. Ir aš manau, kad mes turėtume pasidžiaugti e, tokiais santykiais. Parlamentinės demokratijos sąlygomis e, turėtų egzistuoti tokie bendradarbiavimo santykiai ir ryšiai, mes turėtume galimybę stebėti ir kontroliuoti. Uh, Mes žinome, turime reikalavimų komisijai, bet mes bendrai siekiame tų pačių tikslų. Todėl mano nuomonėje yra atspindėta, atspindėtas mano asmeninis vertinimas to, kas buvo nuveikta per ketverius metus. Ir aš esu dėkingas komisijai taip pat ir kolegoms, kurie palaiko e, tokį požiūrį, kalbant apie parlamento ir vykdomosios valdžios e, santykius. Žinoma, kad mano parengtą nuomonės projektą galima patobulinti, pakeitimus galima teikti iki gruodžio 19 dienos 12 valandos. Ačiū labai. Ir jeigu leisite, kolegos, paprašysiu, kad Robert Steady mane pakeistų, aš turiu spėti į lėktuvą skrendantį į Atenus. Visiems džiaugsmingų šventų kalėdų ir gerų naujųjų metų. Right. Item 23. Toliau 23 darbo atvarkės punktas - invazinių svetimų rūšių introdukcijos ir plitimo prevencija ir valdymas. Aš uh, noriu pasakyti, kad mes svarstome pranešimo uh, projektą, savo rengiamą nuomonę, kurią pateiksime aplinkosaugos komitetui ir mm, mūsų tema yra invazinių svetimų rūšių introdukcijos ir plitimo prevencija ir valdymas. Catherine, prašom. Ačiū, Robertai. Nedaug mūsų čia liko. Galima įsivaizduoti, kad tai yra toks siaubingas klausimas, kad visi pabėgo. Galima e, būtų sakyti, kad tai nėra su priekyba e, susijęs klausimas, tačiau priekyba augalais yra, ir gyvūnais yra svarbi. Junktinėje karalystėje jis sudarė 5 milijardus svarų. Invazinės rūšis e, atvyksta į ES dėl mokslinių tikslų dėl botaninių žemės ūkio e, tikslų ir šis klausimas iš tiesų turi didžiulį ekonominį, e, didžiulį ekonominių ir ekologinių pasiekmių. Prekyba augalais ir gyvūnais yra labai svarbi ir aš kalbu apie 54 procentus gyvūnų išnykimo rūšių Ir čia galima kalbėti apie teisėtą ir neteisėtą prekybą. Neteisėtos prekybos klausimai mums nėra tokie svarbus, tačiau neteisėtas priekybos vykdytojai dažnai prisidengia e, teisėtos priekybos atstovų vardu. Ir žinoma, šios klausimus reikia svarstyti atskirai. Bet priekyba vyksta tam tikrame globalinėme tinkle ir priekyba gyvūnais ir augalais yra išties didžiulė, jos mastai dideli. Ir priekyba vyksta greitai, e, gyvūnai ir augalai yra pervežami e, greitai. E, šiuo metu 12 tūkstančių žinomų e, svetimų rūšių ES ir 10-15 procentų iš jų e, plinta ir pakeičia įprastinės, įprastinės augalų rūšis ir gyvūnų rūšis. Didelė rizika kelia tokia priekyba ir žmonėms. ES yra paskaičiuota, kad 2,1 milijardų eurų yra susiję su tuo, kasmet patiriamos maždaug 2,1 milijardo eurų nuo nuostoliai. Taigi šis pranešimas yra labai svarbus, nors žinoma jis yra pateikiamas vėliau nei kad mes tikėjomės. Aš rengiu nuomonę šiuo klausimu ir šiame tekste aš kalbu apie 50 rūšių Aš manau, kad tai yra nerealus e, skaičius. Antras pakeitimas yra skirtas būtent tam klausimui. Iš esmės reikia kalbėti apie 43 rūšis, nes 7 rūšis yra numatytos. 50 rūšių yra bendrai, ne, neįvardėjant, ar tai yra gyvūnai ar augalai. Bet aš tikiuosi, kad mano patiktas pakeitimas išsprendžia šitą klausimą. Dabar apibrieštis, kai kurios iš jų nėra labai tikslus, aš esu pateikusi pakeitimų dėl jų, kai kurios apibrieštis, kalbant apie rūšis ir apie priekybą naminiais gyvūnais, aš manau, kad mums reikėtų kalbėti ne tik apie rūšis, bet mums reikia, žinoma, laikytis ir tam tikro lankstumo ir mokslinio įrodymų principų. Aš nenorėčiau dabar užsipulti priekybos naminiais gyvūnais, nes tai yra didelė, dideli yra tos priekybos mastai, bet kalbant apie priežiūrą, stebėseną, karantiną ir kitus klausimus, tai priekybos mastai yra dideli, bet reikia juos valdyti. Kitas dalykas yra judėjimas ES viduje. Augalų ir gyvūnų rūšių judėjimas ES e, e, viduje. Tai nėra būtinai su prekyba susijęs klausimas, aš jo neįtraukiu, bet pati, pakeitimus galima teikti aplinkosaugos komitetui. Neturime daug laiko, kad e, kolegos peržiūrėtų šį dokumentą. Pakeitimus reikia teikti iki gruodžio 19 iki savaitės pabaigos ir žinoma, šią savaitę turime daugybę ir kitų klausimų. Taigi iki sausio 8 dienos dar galima pagalvoti apie šį dokumentą ir aplinkosaugos komiteto parengtą pranešimą. Šį pasiūlymą komisija pateikė laiku, mums seniai tokio pasiūlymo reikėjo, mums reikėjo pažangos šioje srityje nes yra labai daug atvejų e, tokių, kurie atneša žalingų poveikio ES. Ačiū, ponė pirmininkė, ponios ir ponai. Aš palauksiu, kol jūs susidėsite ausinės. Vienas iš svarbiausių ES tikslų yra apsaugoti aplinką ir išsaugoti mūsų žemyną biologinę įvairovę. Gali atrodyti, kad yra tam tikrų svetimų rušių, kurios tarsi prisideda prie biologinės įvairovės mažinimo, naikinimo. Ir tikrai yra patvirtintas faktas, kad svetimos rūšis plinta Europos Sąjungoje ir jų daroma žala skaičiuojama milijonais eurų. Problema tad rimta. Šiuo metu Europos Sąjungoje yra apie 12 tūkstančių skirtingų svetimų rūšių ir per ir apie pusantro tūkstančių kelia rimtą grėsmę, ne tik aplinkai, bet ir mūsų ekonomikai. Todėl noriu paklausti komisijos, ar į svetimų rušių draudimo sąrašo klausimas yra tarp komisijos prioritetinių darbų. Aš manau, kad tikrai mes turėtume labai atsargiai viską žiūrėti, nes tokios rūšys sudaro 3 procentus visų rūšių. Ir kaip aš vertinu, tai faktiškai tokiame draudžiamame rušių sąraše būtų vos keletas rušių įtraukta. Mes turimegi užtikrinti, kaip veiksmingai su jomis kovoti. Jeigu įvertinsime kitas rušis, kurios nepatenka į sąrašą, ir spręsti susijusias problemas, tai tų problemų sprendimas kainuos gana brangiai, todėl gal reikėtų penkeriams metams išaldyti sąrašą, bet kokia iš to būtų nauda. Aš manau, kad mes turime užtikrinti, kaip a, įdėkti veiksmų lankstumą, nes yra tam tikrų rušių, kurios auginamos akvakultūros sektoriuje ir nėra priežasčių. Taip pat e, drausi tas rušis, kurios, kurių rinkos vertė ir ekonominė vertė yra didelė ir kurios nedaro jokios žalos aplinkai. Tokios rūšis gali būti auginamos uždaro ciklo būdu, nedarant poveikio aplinkai, juolab, kad uh, daugelie valstybių narių tokios rūšis yra auginamos. Ir tokiu būdu yra plėtojama akvakultūra. Todėl manytume, kad sprendimas, kurį šiuo atveju reikia priimti, turi būti pakankamai subalansuotas. Dar vienas dalykas - tai veiksmų valstybėse narėse suderinamumas. Iki šiol valstybės narės veikia savarankiškai savo teritorijoje, nebūtinai atsižvelgdamos į kitų valstybių narių priemonas ir nuo 40 iki 100 milijonų eurų visą tai kainuoja. Aš manau, gal galėtume sumažinti tas išlaidas tiesiog uh, tvarkydami bendradarbiavimą, užtikrindami jo didesnį veiksmingumą. Apibendrindamas galiu pasakyti, kad yra tam tikrus ryčių, kuriuose, kurias reikia dar apsvarstyti, bet dauguma minčių, kurios įtrauktos į projektą yra tikrai geros. Kitas kalbantysis. Ačiū, ponia pirmininkė. Manau, svarbu pažymėti, kad e, toks reglamentas, toks reguliavimas tikrai yra būtinas. Invazinės svetimos rūšis, su jomis reikia kovoti visą apimančiomis priemonėmis. Ir sistemos turi būti suderintos, lygiavertas, nes svetimos rūšis daro poveikį ES ekonomikai. Skaičiai iškalbingi. Pritariu pranešėjo nuomonėj, ypač tam, kad nebūtų sąraš, draudžiamų rušių sąraše apsiribuota tomis 50 rušių. Sąrašas turi būti lankstus ir turi būti geros priemonas, kurios padėtų spręsti pačias pagrindinės ir svarbiausias problemas. Man labiausiai rūpi leidžiančios nukreipti nuostatos pagal susijusios su septintuoju straipsniu. Aš manau, kad komitetas turėtų laikytis tokios pozicijos. Kodėl valstybei nariai suteikiama išimtis prekiauti tam tikrą rušimi, kuri kitoje valstybėje narėje laikoma invazinė rušimi. Nes aš manau, tokiu būdu prekybos srityje kils rimtų problemų ir kils e, iš dalies grėsmė ir bendrai rinkai. Visą tai gali tiesiog e, pakirsti pačius principus. kontrolė turi būti vykdoma tam, kad būtų įsitikinta, kas iš tiesų yra pervežama ir reikalinga labai e, kruopšiai įvertinti tas išimtis, kurios šiuo metu numatytos ir kurios susijusios su rušimis, kuriomis priekyba gali būti ir naudinga. Catherine, prie suteikdama žodį jums, sako pirmininkas, aš norėčiau pats pasakyti keletą žodžių. Boberės, pavyzdžiui, yra rimtas klausimas, bent jau jungtiniai karalystiai. Bet nepamirškime, kad mes kalbame ne tik tai apie gyvūnus, bet ir apie įvairiausias svetimas rušis, kurios atkeliauja, kaip pavyzdžiui, iš Japonijos, tai japoniški svirpliai. Ir tokių invazinių rušių atsiradimas ES kelia rimtų problemų. Yep. Thank you. Um... Komisija, ačiū, ponia pirmininkė. Labai ačiū, kad Tarptautinės priekybos komitetas e, parengė šią nuomonę. Mes tikrai džiaugiamės jūsų komiteto nuomonę Ir diskusija, kuri ką tik įvyko, rodo, kad e, mes daugeliu atveju sutarėme, ką reikia daryti ateityje. Aišku, aplinkos saugos teisė, europinė aplinkos saugos teisė yra tam tikrų spragų. Ir kartu su EBPO partnerėm, jeigu mes lyginsime save su EBPO kitomis narėmis, tai mes esame vieninteliai kurie šioje svarbioje srityje nesėmė jokių priemonių. Būtina sukurti veiksmingą sistemą ir ekologinių požiūrių, ir socialinių ekonominių požiūrių. Ir šis rytis yra visiškai aiškus atvejs, kai būtina imtis veiksmų Europos Sąjungos lygių. Valstybės narės daug ko pasiekia, tą reikia pažymėti, bet e, jų gerus rezultatus turėtų padidinti dar komisijos siūlytas reglamentas. Tik nereikia pamiršti, kad negalima visko suvesti į paprastą priemonių įdėgymą, nes yra labai aiškios priežastis Dabar dėl sąrašo pribojimo. Apie tai buvo kalbama kelis kartus. Komisija pasiūlė tokį dalyką, galvodama štai apie ką. Aišku, pirmajame įgyvendinimo epitope bus problemų ir mes tuos apribojimus nelabai žiaugiamės, nei taryba nėra patenkinta, nei jūsų komitetas, nei Envi komitetas ir komisija nebejotinai įsiklausys į išsakytą nuomonę. Dėl akvakultūros. Noriu tik pasakyti, kad komisijos pasiūlymo projekte aiškiai pasakyta, kad akvakultūros rytis bus reglamentuojama reguliuojama per atskirus akvakultūros sektoriui skirtus teisės aktus. Todėl e, mes tikrai neketiname palik, pamiršti tos ryties. Mes tiesiog ketiname viską susijęti su tuo, kas jau egzistuoja ir priimti papildomų teisės aktų, jeigu jų reikės. Tie galėčiau pasakyti. Taip pat mes pritarėme minčiai kad išimčių atveju reikia užtikrinti, kad numatomos išmin, išimtis nepažeis bendrosios rinkos taisyklių. Komisija tikrai to, tokios pozicijos ketina laikytis busimuose dėrybose. Ir baigdamas gal pasakysiu, kad bendra šios diskusijos nuotaika jūsų komitete rodo, sutampa su tuo, kas buvo svarstama žuvininkystės komitete, kas svarstoma taryboje. Būtent, kad įmanoma pasiekti sutarimo dar pirmojo svarstymo metu, nes akivaizdu, kad reikia veikti kaip galima greičiau, jeigu mes norime sumažinti dabartiniu metu patiriamas išlaidas. Ačiū. Ačiū, Catherine. Ar jūs norite pakalbėti? And, and Ačiū kolegoms ir komisijai už pastabas. Taip, žemės ūkis yra įdomus klausimas, nes, kaip mes žinom, kai kada tos žuvis ten auginamos tiesiog paliekamos vietoj, jos tada išsive, paplinta į platesnę e, aplinką. Uh, ar, sakykime, pitonai, kurie vėlgi e, ištrūksta į, į aplinką, nežinau, kiek jie gali ištveri, ištverti žemą temperatūrą, bet kartais e, piečiau jie, jie gali ir e, pieti, pietinėse šalyse jie gali ir išgyventi. Mesgi žinom, kad daug mūsų upių kitų ežerų e, tikrai yra užteršta, galima sakyti, įvairių rūšių gyvūnais iš Amerikos, kitų kontinentų. Ir dėl to nukenčia kiti e, vandens gyvūnai, nes pirmiausia, vėl tie naminiai gyvūnėliai e, būna ištrūkę čia ne tiek, kad patys tie gyvūnai keltų, keltų grėsmę, tačiau jų, e, jų lygos tiesiog persiduoda į kitus gyvūnus. Tad iš ties klausimas yra labai sudėtingas ir aš tikiuosi, kad tą klausimą mums pavyks išspręsti dar iki šios kadencijos pabaigos. Tad dar kartą kolegos labai ačiū už jūsų pastabas. Pirmininkas labai ačiū, Katrin. E, gruodžio 19 diena yra galutinis terminas, iki kurio e, e, galima pateikti pakeitimų pasiūlymų. Ir dabar siūlau pereiti prie 18 punkto, tai mano paties pranešimas ir aš labai trumpai jį pakomentuosiu. Jūs jau turbūt matėt nuomonės projektą, jis jie labai, tokia turininga, aiški. Aš manyčiau, kad kalbamas bendrasis susitarimas iš tikrųjų yra labai gera priemonė skatinanti politinį bendradarbiavimą tarp ES ir Korejos Respublikos ir kartu sprendžiant įvairius reglamentavimo klausimus. Na, o dabar, kai įsigaliojo jau laisvosios priekybos susitarimas, tai pagerėjo politinis klimatas iš tikrųjų ir pažanga bus daroma ir toliau. Aišku, aš nurodau tam tikras sritis, kuriuose galim dirbti daugiau, turiu galvoj mažasias vidutinės įmonės, investicijos, intelektinę nuosavybę PPO kontekste. Tad dabar aš lauksiu jūsų pakeitimų, jūsų, jūsų nuomonių. Nobody wishes to comment on that. We have turim išorės veiksmų tarnybos atstovų, gal tada jiems suteiksim žodį kolegoms ruošiantis pasisakyti. Um, much, labai ačiū, ponė pirmininkė, kalbėsiu labai trumpai. Pritarėm rekomendacijos projektui mes iš tikrųjų, mūsų ryšiai su Korejos Respublika tikrai labai, labai vystosi gera kryptim. Ir norėčiau atkreipti jūsų dėmesį į paskutinį aukščiausio lygio susitikimą e, gruodžio 8 dieną čia Bruselėje įvykusi. Ir mes jau pasiekėm nemažai rezultatų. Antai pradėjom dialogą dėl pramonės politikos, e, orientuojantis į mažas, mažųjų vidutinių įmonių kūrimą. Kartu politiškai pastumėjom mokslinių tyrimų, inovacijų klausimą kuris labai svarbus yra mažosioms ir vidutinėms įmonėms. Tad mūsų nuo, ir jūsų nuomonės sutampa. Na, o šiaip politiniai, ekonominiai ryšiai tikrai labai sparčiai plečiasi. Uh, E, kolegos, kurie kūruoja laisvosios priekybos sustarimo klausimus, tą paaiškins, tad iš tikrųjų dabar tikrai, tas sustarimas tikrai jau duoda rezultatų. Ačiū. Iki gruodžio 19 dienos 12 valandos galima pateikti pakeitimo pasiūlymus. Ir kitas e, darbo tvarkės punktas, 24 punktas Tai gal tada nematau kolegų, kur dabar jau kuriuos domintų šis klausimas, kad gal nukelsim tada į kitą posėdį šį klausimą. Toliau padėti susijusi su trišalėmis dėrybomis. Mes dabar ką tik išklausėm apie mūsų ryšius su Rusija, o mūsų ryšiai su JAV, Taivanu, kolegų nėra, kurie galėtų pasikalbėti. Dabar kitas posėdis e, sausio 20-21 dienomis Briuselėje. Tad tiek, labai ačiū, kad atvykote į šį posėdį ir man belieka Jums palinkėti linksmų kalėdų ir gerų naujųjų metų.